let's make the best out of it. Yeah. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich. Mėly kolegos, tęsime po rytinės dalies nutrauktą mūsų posėdį, po balsavimo maratonų, kai kurie kolegos veikiausiai dar užsijima kitais svarbiais dalykais šiame parlamente, tačiau nepaisant to, vis tiek norėtume apsvarstyti svarbų darbo tvarkės klausimą susijusiu su Europos audito rūmų veiklos programa ir norėčiau dabar naudodamasis progą nuoširdžiai pasveikinti poną e, Vitor Manuel da Silva Kaldeirą, Europos audito rūmų vadovą, kuris pristatys mums darbų programą, veiklos programą. Taigi sveiki atvykę, nedėlzamas Noriu suteikti jums žodį prieš tai pasidžiaugdamas, kad likščionis bendradarbiavimas tarp parlamento ir audito rūmo buvo labai vaisingas ir naudingas. Kaip žinote, mes patvirtiname biudžeto vykdymą. Šiandien ES įvairių institucijų ir tai darydami atsižvelgiame į įvairias audito rūmų rekomendacijas. Dar kartą sveiki atvykę ir suteikiu jums žodį. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums ir komitetui, kad suteikėte man šią galimybę dalyvauti Jūsų posėdėje ir pristatysiu auditorumų 14 metų programą. Rengiant tą programą, audito rūmų nariai tikrai pasinaudojo tuo, kas e, buvo kalbama kartu su jūsų komiteto nariais. Ir prioritetai, kuriuos esame numatę šiais metais, atspindi ir jūsų nuomonę. Taigi, turiu pasakyti, kad mūsų institucijos atskaitomybės prasme yra giminingos, nes mes papildome vieni kitų vykdomą kontrolę. Ir strateginis mūsų tikslas iki 17 metų yra maksimaliai, užtikrinti maksimalų, maksimalę atskaitomybę Europos Sąjungoje. Atsižvelgianti tokį tikslą mes savo programoje pasistangėme atspindėti ir mūsų darbo su Europos parlamentu ir taryba rezultatus. 14 metais ketiname skirti daugiau dėmesio vykdymo darbams. Tai reiškia, kad reikės mums sustiprinti savo pajėgumą atlikti veiklos auditus. Ir šiais metais mes, kai renksime ataskaitą, ketiname atkreipti dėmesį į keletą auditorumų iniciatyvų. Ypač norėčiau pristatyti tarpusavio peržiūros rezultatus. Jie šiandieną paskelbti viešai. 2014 metais audito rūmai ketina paskelbti metinę ataskaitą apie biudžeto vykdymą, apie agentūrų darbą, taip pat atskiras ataskaitas apie agentūras, 24 atskiras specialiasias ataskaitas apie veiklos sritis ir taip pat dvi atskiras ataskaitas, kuriuose bus um, apžvelgta tolesnis vykdymas. Nebejotinai yra du dalykai. Kad vienas dalykas, kad yra tos rytis, kuriuose galimai gali kilti didžiausia grėsmė ES finansų valdymui. Ir kai kalbame apie 2013 metų biudžeto vykdymą, tai šiuo atveju teismas ketina ir toliau Auditorumai ir toliau e, ketina e, vadovautas tą pačią metodologiją ir nauja metodologija nebus taikoma. Tačiau norėčiau informuoti komitetą, kad audito rūmai šiuo metu svarsto, kokį patikimumo deklaracijai poveikį galėtų daryti finansinės programos laikotarpį nuo 14 iki 20 e, metų detalės. Kalbant apie specialiasias ataskaitas, 2014 metais teismas ketina atlikti veiklos ataskaitas visose uh, kategorijų sritise. Ir pavyzdžiui, išmanaus augimo srityje paskelbsime atskirą ataskaitą, kai, kurioje bus uh, išanalizuota, kaip veikia regioninis plėtros fondas, kaip yra valdomi e, kaip valdomos lėšos ir kokių pasiekta rezultatų. Taip pat bus atskira ataskaita apie vandens politiką žemės ūkio ribose. Ir kalbant apskritai apie ES, mes skelbsime atskirą ataskaitą apie um, išorės santykių tarnybos veiklą. Be to, tai e, rūmai ketina išanalizuoti, kokią naudą gautų ES ir kiek būtų sutaupyta lėšų, jeigu Europos parlamentas uh, Europos parlamentas posėdžiautų tik vienoje vietoje. Taigi visos specialiusios ataskaitos, įskaitant ir DOS, yra pateikiamos mūsų darbo dokumento priede, viskas yra aiškiai apibriežta ir įvardinta. Pone pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, norint užtikrinti gerą atskaitomybę Europos Sąjungoje, būtina mūsų institucijoms dirbti vieningai ir laikytis tos pačios pozicijos. Audito rūmai kartu su EBA sukūrė bendrą projektinę grupę, kuri leistų sustiprinti auditus bankų sektoriuje. O mes iš, mes iš savo pusės ketiname pasitelkti pagalbą bankų sektoriaus specialistus ir samdyti e, aukštesnio lygio ekspertus. Ir pirmiausia, kai pradės dirbti komanda, mes apsiribosime trim dalykais. Pirmiausia, mikrofinansinės programos Airijai, Latvijai, Portugalijai ir Graikijai ir kaip veikia finansinio stabilumo mechanizmas. Antras, makrofinansinę pagalbą Graikijai ir trečias per, viršin, per viršinio biudžeto deficitas, per viršinis biudžeto deficitas. Pagal, aš jau sakiau, kad pagal visas rytis rengsime atskiras ataskaitas ir uh, tuomi audito rūmai sieks informuoti parlamentą apie nuveikto darbo ir lėšų panaudojimo rezultatus, kad jūs galėtumėt vykdyti savo priežiūros funkciją. Kita vertus, audito rūmai ketina ir toliau plėtoti savo veiklą. Ir mes labai džiaugiamės, kad Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su audito rūmais, padeda mums tobulinti savo funkcijas ir savo misijos platensnėme kontekste suvokimą. Rūmai nekantrai laukia, kada galės svarstyti šios visus klausimus susijusius su mūsų ateitimi Europos parlamente. Ir kalbėti su jumis, kaip galima geriau išnaudoti rūmams skiriamus išteklius. Nebijotinai, kad visa tai yra mūsų bendros strategijos darba, e, dalis. Todėl teismas ketina atsižvelgti į visus parlamento pasiūlymus ir pastabas, kurios parlamentas pateikė savo ataskaitoje. Ir e, praėjusiais metais e, mes pasižadėjome vykdyti kai kurias iniciatyvas ir šiandieną galiu Jums apie tai papasakoti. Pirma, mes parengėme naują procedūrą, naują tvarką, kaip įvertinti riziką susijusią su įvairiomis politikos sritimis, kad būtų užtikrintas tinkamas finansų valdymas jose. Antra, rūmai patvirtino komunikatą ir strategiją laikotarpiui iki 17 metų ir vėlesniam laikotarpiu. Ir pagrindinis dėmesys yra skir, skiriamas darbui su parlamentu ir taryba stiprinti tam, kad galėtume geriau uh, dirbti siekdami savo prioritetų. O su jūsų komitetu, ponia pirmininkė, turiu pasakyti, uh, rūmai ketina plėtoti tarp institucinius santykius. Be to, mes e, svarstome, kaip būtų galima geriau informuoti mūsų darbo rezultatus, todėl atitinkamai peržiūrėjome ir viešumo politiką. Dar vienas dalykas, kad audito rūmai ketina tobulinti savo uh, praktinį darbą, jau atlikome dvi stambės vidaus peržiūras, susijusias pirmą su ataskaitų teikimu ir antrą, kaip, e, galvodami, kaip užtikrinti e, vykdomų auditų veiksmingumą. Tos peržiūros, tų peržiūrų rezultate mes e, apibrėžėme, ką reikėtų tobulinti. Ir galiausiai, be visų šitų dviejų vidaus peržiūrų, rūmai nuolatos e, tarptautinių lygių yra įvertinami. Ir šiandieną paskelta kolegų vertinimo ataskaita. Mes remiamės ankstesnę patirtimi ir ankstesnę tarpusavio peržiūros rezultatų analizę. Šiuo metu kartu su Vokietijos Bundesrato kolegomis dirbome taip pat su Švedijos kolegomis ir būtent to dėka peržiūra vyko labai tarkingai. Noriu padėkoti visoms toms institucijoms, bei kolegoms, kurie dalyvavo tarpusavio peržiūros darbe. Rūmai su pasitenkinimu e, pažymi, kad išvada peržiūros yra labai teigiama. Ir pažymima ataskaitoje, kad rūmai visada atsižvelgdavo į ankstesnių metų peržiūros rekomendacijas. Rūmai taip pat džiaugiasi, kad peržiūros metu buvo pastebėta, jog nuolatos auditorumai tobulina savo e, gairias bei procedūras atsižvelgdami į tarptautinę naujausią praktiką. Be to, mes nebejotinai esame įsipareigoję dirbti taip, kad e, galėtume tinkamai vertinti tą sudėtingą veiklą, kurią vykdo ES institucijos tarpinės peržiūros. E, tai tarpusavio peržiūros metu paprastai pateikiama nemažai gerų rekomendacijų ir jos visos bus įgyvendinamos tam, kad dar labiau sustiprintume savo veiklą. Visą tai papildys, aišku, mūsų vidaus iniciatyvas. Be mūsų siekių supaprastinti kai kurias procedūras, sustiprinti kompetenciją, atrinkti tinkamai uždavinius, Peržiūros metu e, kolegos pateikė rekomendaciją glaudžiau bendradarbiauti su konkrečiomis institucijomis ir peržiūrėti taip pat e, pačios e, komisijos darbo galimus pakeitimus. Dabartiniu metu audito rūmai gavo iš trijų šaltinių svarbes rekomendacijas. Tai yra tarpusavio peržiūra Europos parlamentas ir vidaus audito metu teikiamos rekomendacijos. Ir aš manau, kad įgyvendinant tinkamai šias rekomendacijas per visą strategijos laikotarpį mes neabejotinai užtikrinsime geresnį ES institucijų darbą ir didesnį jų indėlį į ES veiklą apskritai, taip kaip kad jūs ir darote. Taigi, ačiū. Yeah, thank you very much, uh, President Caldeira. Dėkuoju pirmininkai Kalderai. Ačiū, kad pristatėte mm, auditorumų darbo programą. Daug dalykų, kurie buvo iškelti, yra paminėti jūsų. Aš e, esu pranešėjęs parlamento e, šio klausimu ir išgirdome labai svarbių dalykų, e, kurie buvo minėjami diskusijose. Dabar pris, norėčiau pakviesti kolegas pateikti klausimus. Als, Taigi pradėkime diskusijos ir pirmoji žodžio paprašė kolegė Inesa Jala Sender, prašau. Sí, gracias. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Kaldeirą, e, pasveikinti ir tapo šviesu iš karto. Ir norėčiau pasveikinti pateikti jį e, iš naujo perinktam į vadovo pareigas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi, jau galime kalbėti apie darbo programą. Norėčiau porą komentarų išsakyti. Jeigu pasižiūrėsime į programą, E, sakykime, socialinių reikalų antrajame sektoriuje. Jūs pasirinkote labai svarbų klausimą vieną. Tai yra ir mums vienas iš aktualiausių dalykų. Kalbu apie investicijų klausimą. Tai bus nepaprastai svarbu verslui. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, ar negalėtume įsivaizduoti, kad jūs taip pat pasižiūrėsite į 14-15 metų e, veiksmus susijusius su iš ankstiniu lėšų skirimu, pavyzdžiui, jaunimo garantijai. Ir galima pagalvoti apie formuluotę, nes e, galvojame apie žengimą į priekį ir galvojame apie riziką ir e, privalumus iš anksto skiriant lėšas jaunimo garantijos e, projektui artėjant rinkimams, tai labai svarbus klausimas ir apskritai parlamentui taip pat. Ir yra daug rizikos, tai kelia nemažą susirūpinimą. Mes galime su ponu, su ponu Piberiu sutikti ar nesutikti, bet reikia e, galvoti, kaip deramai ir kada įgyvendinti šios dalykus. Jaunimo e, nedarbas, kova su juo yra labai svarbus dalykai. Ir e, tikrai negalima sakyti, kad tai yra bevertės išlaidos. Yra ir kitų svarbių klausimų. Niekas nežino, iš kur e, reikės rasti pinigų Ukrainai. Aš neturiu nieko prieš tų lėšų skirimą. Tačiau jeigu norime skirti lėšų Tunisui, labai sumpra, sunku jas rasti. Taigi klausimas yra, kaip bus rastos tos lėšos ir kaip bus jos skiriamos, išmokėtos, kai yra tiek daug uh, sudėtingų dalykų ir valstybėse narėse ir prasideda rinkimų laikotarpis. Ir kaip jūs iš audito rūmų perspektyvos įsivaizduojate tuos dalykus? Uh, kaip sakiau, yra pora klausimų dar ir susijusių su užsienio reikalais. Mes turime e, taip pat galvoti apie riziką, kokia atsiranda priimant sprendimus, esant sudėtingomis aplinkybėmis. Mes turime deramai viską įsigilinti. Labai ačiū. Jean-Pierre Rodi. Ačiū gerbimas pirmininkė ir savo ruoštų ir aš norėčiau pasveikinti jūs su jūsų perinkimu. Jūs labai elegantiškai, labai veiksmingai einate savo pareigas e, kolegijoje. Tai nėra lengva. Dėl jūsų darbo programos keletas pastebėjimų. Mes e, Šiandien ryte balsavome dėl atitinkamo dokumento, e, atsispindi ten jūsų darbai. Tai yra 2012 metų veikla. Aš keliu klausimą, kas iš tikrųjų įvyko. Mes atsisakėme patvirtinti biudžeto vykdymą vienai institucijai, o jūsų rūmai ne išreiškė jokio pasipriešinimo o e, aš taip pat e, noriu paminėti kitą atvejį, tai yra bendra įmonė įvairių bendrovų moks, dirbančių mokslinių tyrimų srityje. E, auditoriai nežiūrėjo, ar yra pateisintos išlaidos ir dėl to sąskaitos yra nepatvirtintos. Norėčiau jūsų paklausti apie tai. E, svarbi jūsų nuomonė taip pat. Kitas dalykas parlamento pozicija tarybos sąžiūrį. Jūsų e, ataskaitoje apie tai nieko nekalbama. Uh, Ar jūs neketinate audituoti tarybos ir parengti specialios e, ataskaitos? Tokiu būdu bus galima padaryti išvadas dėl tarybos funkcionavimo veiklos, nes dabar baigėsi kadencija ir e, man yra daug neiškumų. Galbūt jūs galėtumėte būti tam tikrų arbitrų šioje srityje. Kitas dalykas - ES ištas Man e, yra labai keista, baigiantis kadencijai, pasakyti, kad mes e, nesusitvarkome su savo sąskaitomis 140 milijardų eurų. Tokia suma yra minima. Buvo pasiektas sustarimas dėl ilgametės finansavimo programos ir e, matau, kad dabar reikia institucijų institucijoms ieškoti milijardo eurų, kad galėtų apmokėti savo sąskaitas. Aš dirbu e, ITRE komitete ir mes e, kalbėjome su ponu Smith, kuris yra generalinis direktorius ir jis sakė, kad trūksta 1,1 milijardo, e, kad galėtume apmokėti sąskaitas. Ir aš nežinau, apie ką galvojo e, mūsų parlamento vadovas, kai buvo tarimasi dėl daugiametės finansinės programos. Mums buvo pasakyta, kad e, su 12-13 milijardų mes apmokėsime visas 13 metų sąskaitas ir aš atsisakau, pasira, atsakysiu pasirašyti e, daugiametę finansinę programą, jeigu to nebus padaryta, bet paskui pasisakė Britanijos vyriausybės vadovas, kuris e, e, e, pasiūlė priimti tam tikrus sprendimus, pakeičiant asignavimus, įsipareigojimus asignavimais mokėjimais ir Bet kai bus su asignavimais mokėjimais 14-15 metais, tai yra 13 metų skolos. E, biudžeto komitetas, parlamento pirmininkas kalbėjo apie tai, kad 12-13 milijardų pakaktų, bet dabar kalbam apie 20-25. Ir mes, kai balsuosime dėl 13 metų e, visų sumų e, biudžeto įvykdymo, taip pat atsižvelgsime į jūsų išvadas. Ir dabar prasidėjus 14 metams, ar galėtumėte mums pasakyti, kaip įsivaizduojate, e, kaip viskas atrodė 2013 metų pabaigoje, nes e, mes dirbsime su 13 metais išlaidomis ir skirtumą tarp to laikotarpio ir naujosios daugiametės finansinės programos. Taigi ar galite mums pasakyti tiesiai, e, kaip ar pavyzdžiui, naujos kadencijos parlamentas 2016 metais, kai bus atliekama e, tarpinė peržiūra, kai bus atnaujintos darybos, galės, e, ar e, susidurs irgi su problemomis dėl sąskaitų apmokėjimo. Dar poras, porą paskutinių pastebėjimų. Uh, E, nenoriu išsiplėsti. Paskutinis klausimas dėl pensijų. E, apmaudu, kad Europos komisija 30-35 milijardų nepriskaičiuoja e, pensijų. Ir man atrodo, kad ES sąskaitos yra visiškai išbalansuotos. Aš esu įsitikinęs, kad reikėtų įtraukti tas sumas ir norėčiau jūsų nuomonės. Valstybės narės yra skolingos e, tą sumą ir reikėtų to nepamiršti. Ir dar, ar galėtumėte pasakyti, ką nors apie bendradarbiavimą su nacionalinėmis e, kontrolės e, aukščiausiamis institucijomis? E, nes e, dėl bendro valdymo mums tai yra labai svarbus klausimas. Ar bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis e, techninė prasme, metodikos prasme yra pažengęs į priekį ir ar dabar, pavyzdžiui, egzistuoja grandinė audito, kur dalyvautų tai, audito rūmai ir nacionalinės audito institucijos prižiūrėdamas, kaip vykdomas tas bendras valdymas. Ačiū, ponė Odi, dabar Jens Gair. Danke, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti auditorumo pirmininką, raštu jau tą padariau frakcijos vardu, pasveikinau jį išrinkus į šias pareigas. Noriu padėkoti už tai, kad atvykote, tai yra mūsų institucijų gero bendradarbiavimo pavyzdys patvirtinantis, kad auditorumai yra savarankiška institucija ir mes giname jos nepriklausomumo, bešališkumą, kaip tik dabar pradėjo dialogą dėl veiklos programos. Šią veiklos programą vertinu teigiamai, manau, kad tai yra geras rinkinys E, veiksmų susijusių su pakankamai opiais klausimais ir opiamis rytimis, pavyzdžiui, e, Europos išorės veiksmų tarnyba, kur yra pakankamai e, jauna institucija ir mes tikrai norėtume įsitikinti, ar šios institucijos naudojamos finansinės lėšos yra naudojamos tinkamai. Ir norėtume atitinkamai iškelti arba pasiūlyti apsvastyti kai kurios klausimus iš mano uh, E, siūlytų pakeitimų. Turbūt e, jums tam paaišku, kad aš nesu didelis e, patikimumo deklaracijų šalininkas. Pone Českova, Europos parlamento pranešėja, taip pat pritarė pasiūlymui kitą kartą peržiūrint sutartį, taip pat persvarstyti ir patikinimo pareiškimus susijusius su sąskaitų patikimumu. Aš manau, kad Europos institucijos turėtų pradėti rimtas didelio masto diskusijas dėl šių pareiškimų rengimo. Savo paties rinktame pranešime praėjusiais metais teikiau balsavimui atitinkamą pasiūlymą, kuriame išdėščiau savo asmeninę nuomonę, apibūdindamas patikrinimo pareiškimus kaip riboto naudingumo priemonės ir instrumentus. Tai dėja, kolegos laikėsi kitokios nuomonės. Na, norėčiau šią savo nuomonę pagrysti. Keliais aspektais. Šiuo metu susidarėme su tokia problema, kurios mums ir veiklos programa audito rūmų nepadės išspręsti, tai yra klaidų apskaičiavimo problema. Nežinau, ar šiandien tvirtindami tos tūkstančius pakeitimų sugebėjome ir atitinkamą pakeitimą iš šios srities patvirtinti, kuomet e, balsavome dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo, tame pakeitime buvo prašoma auditorumų ir Europos komisijos e, sustiprinti pastangas siekiant susitarti dėl bendros klaidų apskaičiavimo metodikos. E, tuo tarpu dabar ta metodika auditorumų taikoma ir komisijos e, klaidų apskaičiavimo yra skirtinga, todėl gaunamas atitinkamas skirtingas klaidų lygis, o mes parlamento nariai turime prisimti politinės pasiekmes ir mums reikia e, skirti šiam klausimui daugiau pastangų tam, kad ES institucijos pasaulyje neskelbtų skirtingų žinių e, tą pačią temą, o po to visuomenė galėtų pasirinkti, kokia žinia jai yra e, priimtinesnė. Ir e, e, tuomet galima laisvai pasirinkti, e, ar pri, pasirinkti ir pritarti šiek tiek pagražintai auditorumų pateikiamą informaciją ir laikytis komisijos pozicijai. Taip pat reikia susitarti apskritai dėl tų klaidų apibrėžimo ir vertinimo. Ir turint omenyje, kad paprastas aplaidumas E, skelbiant e, viešo pirkimo procedūrą šimto milijoniam projektui e, turėtų būti vertimas kaip klaida, atitinkamai sudarant įspūdį, kad visas projektas jau buvo klaida ir yra žlugęs, tai visi šie aspektai yra susijęs su įvairiais politiniais įtakos svertais ir aspektais, taigi Europos parlamentas siekia, kad abi institucijos, tai yra rūmai ir komisijos, susitartų dėl bendros klaidų skaičiavimo metodikos. Kitas klausimas susijęs su ribinėmis vertėmis, tomis lubomis, kuomet peržengus tam tikrą ribą patikinimo pareiškimas vertinamas kaip e, visiškai patikimas. Komisija yra pateikusi savo pasiūlymus, kaip šios klausimus spręsti ir niekas nebejo gerais komisijos ketinimais. Tačiau jeigu mes paliksime tą 2 procentų e, paklaidos lygį, tačiau pakeisime klaidų apskaičiavimo metodiką, tai viskas e, <clears throat> e, taps labai panašu į Sizifo darbą bandant užridenti tą akmenį ant kalno, kuris po to vėl iš kitos pusės žemyn nusirita. Taigi, taigi e, tokiu būdu e, pasiekti, kad tas e, sąskaitų patikimo pareiškimas iš tiesų būtų visiškai patikimas, būtų labai sunku arba beveik neįmanoma bent jau remiantis dabartiniais komisijos pasiūlymais, tai yra tikrai neįmanoma, dabar laukime naujų komisijos pasiūlymų. Kalbant apie klaidų skaičiavimo metodiką ir ribinės vertes, tai šiuose dviejose srityse tikrai reikia susitarti priešingų atveju. Mes gausime 20, 21, 22 ir dar daugiau patikinimo pareiškimų kurie nebus visiškai besaliginiai ir priimami be išlygų. Šis klausimas taip pat yra susijęs ir lėšų priskirimo, išmokų priskirimo klausimas. Audito rūmai labai daug savo biudžeto lėšų <clears throat> panaudoja patikinimo pareiškimų rengimui ir atsižvelgiant į šią aplinkybę, aš pat manau, kad patikimų pareiškimo naudingumas yra tikrai labai ribotas. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, nebūtinai yra susijęs su 2014 metų auditorumo veiklos programa, kadangi žinau, kad be šios veiklos programos mm, auditorumams apskritai yra pakankamai sudėtinga keisti savo veiklos pobūdį, tačiau to netgi nenoriu prašyti ar reikalauti, tačiau būtų malonu, e, jeigu 2014 metų veiklos programoje būtų kaip nors atsižvelgiama į 2060 veiklos programos patirtį, jeigu to neįmanoma padaryti šią programą. Tai būtų malonu, kad bent jau kitą veiklos programą rengiant būtų atsižvelgiama į sukauptą patirtį ir atsižvelgiant į veiklos programos įgyvendinimo patirtį būtų padaryta atitinkamos išvados. Man būtų svarbu šiame kontekste išsiaiškinti, kiek klaidų buvo padaryta E, tiksliau kiek klaidų buvo vėliau ištaisyta pasitelkus lėšų išieškojimo mechanizmą. E, tokia ataskaita iš tiesų turėtų daug didesnę pridedamą vertę, nes galėtume iš jos pasimokyti e, tiek vertindami dabartinės paramos programas, tačiau vertindami ateities paramos programas vertinant ateities paramos programas, tai būtų mums iš ties labai naudinga ir galėtume padaryti toliau siekiančias išvadas, ypač susijusias su lėšų išieškojimo priemonės panaudojimu. Ačiū Inge Greslė dabar, po to Janas Mülderis. Jensai, tu dešimt <clears throat> minučių dabar užblokavai mūsų vertėjų gebėjimus versti, tai aš kalbėsiu dabar greičiau. <clears throat> 24, <clears throat> 24 specialios ataskaitos buvo parinktos, tai yra 2, 2 ataskaitos per mėnesį maždaug ir mes turime e, jas atitinkamai vertinti ir svarstyti ir tikrai labai stropiai ir atidžiai to darbo e, atlikti negalime. Man būtų įdomu sužinoti, ką jūs turite omenyje, e, rengdama, rengdami tas vadinamosios landscape ataskaitas. Galbūt galėtumėte apie tai šiek tiek išsameu papasakoti, taip pat noriu pasakyti, kad e, labai aukštai vertiname konstacijų su jumis dėl patikinimo pareiškimų tolimesnio tobulinimo. Aš pasisakau už šios pareiškimus, nes jais e, suteikiama mums e, bendro pavyzdžio informacija susijusi su lėšų administravimu ir mes turime išmintingai pasinaudoti šią priemonę tam, kad būtų galima tiek parlamentui suteikti papildomos informacijos tiek tinkamiau panaudoti lėšas. Aš nenorėčiau prarasti svarbios informacijos, čia tikrai auditorumai savo veiksmais neturėtų mūsų dar labiau skurdinti, negu nei dabar. Taip pat labai už tai vertinu EIVT veiklos um, ataskaitą ir pagalbą Haičiui. Mes lankėmės Haite ir mums e, toliau, Haityje ir mums toliau e, labai rūpi kaip ten lėšos yra panaudojamos. Šiandien balsavome už tai, kad e, Europos audito rūmai atliktų ir tam tikrą teisingumo teismo veiklos analizę pagal nustatytus kriterijus, nes manome, kad teisingumo teismai ir mums savo ruoštų reikia tam tikros pagalbos. <clears throat> siekiant pašalinti neatskleistus e, teisingumo teismo veiklos trūkumus, atitinkamas išvadas galime daryti iš 2011 e, metų Olafo atlikto tyrimo. Taip pat kiekvienais metais gauname 138 e, ambasadorių ataskaitas, kuriuose yra pateikiama informacija apie finansinių lėšų poreikį ES ambasadose visame pasaulyje. Ir aš du metus skaičiau e, šias 138 ataskaitas ir padariau išvadas, kad mums reikia pagerinti šios ryties savo veiklą, nustatant atitinkamus lėšų panaudojimo kriterijus. Taigi būtume dėkingi, jeigu e, paskirtumėte vieną iš savo e, landscape ataskaitų būtent šiai temai. Ačiū Janas Mulderis dabar. Čia. Ačiū ponė pirmininkė, aš noriu pono Kolderos atsiprašyti, nes ketvirtą valandą turiu būti kitame posėdėje, tai greičiausiai klausimai jisai atsakys man jau nedalyvaujant posėdėje. <clears throat> Taigi pirmiausia, noriu pasveikinti jūsų perinkimu ir turiu pripažinti, kad man visat da, darydavo audito rūmų specialiusios ataskaitos didelį įspūdį. Manau, kad jos yra puikiai puikus dokumentas, padedantis mums, nes parlamentas visada pakankamai rimtai vertino <clears throat> finansinės drausmės problemas. Pirmiausia, noriu pasakyti apie nepanaudotus, ne, netliktus mokėjimus ir apie. Uh, ir apie patikimumo deklaraciją, apie DAS. Mes, kaip taisyklė, nors sutartėje to nėra, bet mes, kaip taisyklė, vadovaujamės tarptautinę 2 procentų normą. Ir jeigu um, jūs viršijate klaidų lygį ir jisai yra virš 2 procentų, tai patvir, patikimumo deklaracija nėra tvirtinama. Tokia yra tarptautinė praktiką ir aš aišku neturiu jokių skaičių, bet manau, kad labai nedaug narių laikosi tų dviejų procentų normos. Tai kodėl mes norime, kad 2 procentų normos laikytųsi agentūros, bet jos nesilaiko pačios valstybės narės. Ir kitas dalykas, kokia yra klaidų norma Vokietijoje. Aš nežinau, bet tikriausiai tarp 4 ir 5 procentų. Tai kodėl mes? Aš žinau, kad jūs vyriausybėje sako kalbantysis, bet kodėl mes įsikibę laikomės tų dviejų procentų. Aš žinau, kad tokia yra tarptautinė norma, bet ar realu tikėtis, kad per artimiausią ateitį mes pasieksime tokio rodiklio, nes per pastaruosius 19 metų mes to nesugebėjome padaryti, tai per artimiausius 3 metus vargu, ar tai padarysime. Todėl aš manau, pirm, jums būtų klausimas toks, ar tie 2 procentai yra realiai pasiekiami? Ačiū. Ačiū, Ačiū mėly kolegos. Buvo daug e, aspektų paminėta, užduota klausimų, taigi suteiksiu žodį auditorumų pirmininkui atsakyti į šios klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, garbingi parlamento nariai, už jūsų šiltus žodžius, kuriuos aš vertinu kaip padrasinimą dirbti toliau, bendradarbiauti su jūsų komitetu, ypač žinant, kad e, tai, dėl ko buvo balsuota šiandien ryte, yra pakankamai įtikinama. Ir pono Mulderio pirmiausia klausimą atsakysiu, kad jis galėtų bent išgirsti dalį atsakymo. Taip, patikimumo pareiškimai yra vienas iš klausimų. Uh, Jūs žinote, prasideda naujas laikotarpis nuo 14 iki 20 metų ir yra nauja vidaus kontrolės sistema. Ir tikiu, kad kartu su komisija ir jūsų parlamentu mes sugebėsime užtikrinti, kad kiekviena iš institucijų atlieka jai patikėtas funkcijas pakankamai. Ką tuo noriu pasakyti? Kad 19 metų vidaus kontrolę atlikdavo tam tikrus uždavinius, dabar kažkiek jie persiskirsto ir mes turime užtikrinti, kad viskas bus padaryta teisingai. Kai tik tai atliksime, tai tada galėsime aiškiai matyti, uh, ar a, naujusios taisyklės nuosekliai taikomos. Ir jos turės būti nuosekliai taikomos ne tik tai komisijoje, bet taip pat ir valstybėse narėse, nes yra a, sistema, kuri apims patikinimo a, procedūrą per visą grandinę. Todėl atsiranda naujas sudas su patikinimo pareiškimais susijęs momentas. Ir reikės, aišku, pakeisti vertinimą. Ir ne audito rūmai turi um, nustatyti, kokia yra leistina reikšminė paklaida. Ir kaip turi vykti atskaitomybės procesas. Bet mes visada ką turėjome padaryti? Mes turėjome įvardyti, ar tiksli informacija pateikiama, teisinga informacija pateikiama. Ir todėl dabar, kai pradėsime judėti ir kitą kryptimį, tai manau, pono Mairio ir Muldero pastabos taps labai aktualios. Aišku, veikiame esant įvairioms sąlygoms ir tos sąlygos daro poveikį reikšminiam, reikšminiam klaidų lygiui. Bet tada parlamentas ir taryba gali pakeisti klaidos, klaidų paklaidos uh, lygio normą. Mes visą tai seniai žinome. Uh, Ir netgi kalbant apie būsimo auditorumų darbą, vis tiek girdžiu, kad ne viskas suprantama. Ir štai ką noriu pasakyti. Parlamentas yra viena iš biudžetą vykdančių institucijų. Ir jūs pritarėte biudžeto vykdymui arba ne. Patvirtinate jį arba ne. Ne audito rūmų uždavinys nustatyti kai kurios dalykus. Mes pateikėme informaciją, bet nepamirškite, kad rizikos elementas egzistuoja visose sritise, tik jis nevienodai stiprus. Todėl reikia tą dalyką įvertinti. Ir teisėkuros ir kitų pošiūrių. Kitas dalykas, kaip viskas įgyvendinama. Tie, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą, turi daryti viską, kad a, rizikos ligmuo neviršytų nustatytos ribos. Galiausiai tikriausiai pragmatiškai mastant turėtų būti uh, paklaidos normą nustatyti, reikšminės paklaidos normą nustatyti tarp 2 ir 5 procentų. Bet tai turi padaryti teisėkuros institucijos ir a, politinės jėgos. Aišku, galime nustatyti ir nulinį variantą. Bet tada jį bus labai, e, tokio rodiklio bus labai sunku pasiekti. Todėl aš sakyčiau štai kaip. Rūmai turi turėti e, savadą standartų, kuriuo vadovaujasi savo darbe. Bet būtent e, Europos parlamentas yra ta institucija, kuri viską įvertina politiniu požiūriu ir tvirtina. Ir mes visada sakėme, kad reikia vengti pernelyg sudėtingų taisyklių, kad reikia nustatyti labai aiškius tikslus. Reikia a, e, turėti tokią ataskaitų teikimo sistemą, kuri būtų suprantama, paprasta ir nes tai leistų išvengti nereikalingų klaidų. Ir aiškinimuose, kas teisus, kas e, ne. Ir netame yra espėja. Europos komisija turi teikti patikinimo pareiškimus dėl e, kontrolės ir visų grandinės dalių veiklos. Ir taip, komisija turi pateikti teisingą informaciją, tikrovišką informaciją. Ir mes taip ir vertiname, tikrovišką ar netikrovišką. Ir ta diskusija visai bereikalinga, nes mūsų uždaviniai skiriasi, jūsų ir mano. Nes pavyzdžiui, <clears throat> kai vertiname žemės ūkį, mes matome, kad Komisija sako, kad Žemės ūkio srityje komisijos vertinimas veiklos ir mūsų nesutampa, nes komisija pateikusi buvo informacijos, kad yra nulinė klaidos paklaida, bet mūsų vertinimas atliktas per dviejus trejus metus rodė visai ką kitą. Todėl, manau, reikia taktiškai sutvarkyti visą darbą, kad būtų galima užkirsti kelią galimoms klaidoms. Toliau Ala Sender kalbėjo apie užimtumą. Ir priemonas, kurios leistų spręsti nedarbo problemą. Jūs kalbėjote apie verslo inkubatorius. Dabar jau pasiekė neblogą įsivystimo pakopą. Kitas dalykas - jaunimo nedarbas. Mes tikimės, kad e, vertinimas padėties pasirodys gana greitai, nes auditas atliktas jau anksčiau ir manau, kad parlamentas tiesiog galėtų pasinaudoti įvertinimo rezultatais savo požiūrių vertindamas priemonių poveikį, bet tai nereiškia, kad ateityje audito rūmai negalės patys įvertinti, kokį poveikį daro kovos su nedarbu priemonės. Ir šiame kontekste norėčiau prisiminti vieną ataskaitą. kurioje buvo analizuojamos užimtumo um, vidutinio amžiaus žmonių užimtumas skatinančios priemonės. Jūs minėjote, kad rūmai galėtų įvertinti su sprendimais teikti pagalbą trečiosioms šalims susijusią riziką ir kiek iš tiesų tą pagalbą teikiama veiksmingai. Įvertinti, ar tos priemonos, kurios kainuoja ir pinigų, duoda naudos, bet toks vertinimas ir yra mūsų darbos. Toliau pono Odi iškeltus mintis. Tai nėra naujas dalykas, apie ką jūs kalbėjote, mes patys apie tai kalbame ir taryboje, ir labai rimtai vertiname tas specialiasias ataskaitas, ypač e, labai rimtai e, galvojama apie išorės santykių tarnybos vertinimą. Nes jūs žinote, kad yra administracinių uh, sąnaudų eilutė, išlaidų eilutė ir mes jūsų pastabas labai rimtai. Mes jūsų pastabas labai rimtai vertinsime dėl. Dėl biudžeto. Žinote, kad biudžeto reikalai įvairių institucijų e, analizuojami įvairiose ataskaitos. Jeigu 2013 metų pabaigoje mes padarysime uh, lygiai tą patį darbą, kurį darėme 12 metų pabaigoje, tai aš manau, viską jūs pamatysite patys. Jeigu mes bendrai įvertinsime, kiek atlikta mokėjimų ir kiek mokėjimų vėluoja, tai yra kiek nesumokėta, tai pamatysime, kad egzistuoja atotrukis tarp asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams. Tas atotrukis nuolatos didėja. Visi kiti įsipareigojimai, kurie atsispindi Europos Sąjungos balanse, rodo, kad reikės maždaug 300 milijardų eurų tam, kad apmokėtume visas sąskaitas, taip pasakykime. ir Europos Sąjungos priims, priimsimti, prisimti įsipareigojimai, kurie nebuvo uh, gyvendinti viršė du kartus e, metinį Europos Sąjungos biudžetą. Tai reiškia, kad biudžete turi būti pakankamai lėšų, kad išvengtume jau trejus metus išėlės pasikartojančios problemos. Ir štai čia ir atsiranda faktinė biudžeto problema. O dabar dėl kito finans, kitos finansinės programos laikotarpio, ar rizikos veiksniai mažė ar ne, tai rizikos veiksniai lieka tokie patys. Nes e, išlieka nesumokėtų asignavimų sumos. Ir ta problema jau savaime egzistuoja prieš pradant vykti naujos finansinės programos pirmųjų metų biudžetą. Todėl uh, biudžeto institucijos ir jūs tame tarpe turite gerai pagalvoti. 2013 metų atveju mes pateiksime praktiškai mažai ko besiskiriančią informaciją. Ir komisija tuo tarpu galbūt uh, pateiks um, savo pamastymų, kaip ateityje uh, bus tvarkomi įsipareigojimai mokėjimams. Ir nepamirškite, yra dar įsipareigojimas mokėti pensijas. Tai yra kasmetinis įsipareigojimas ir bendra atsakomybė yra prisimta. Ir jeigu, sakykime, štai šiandieną viskas būtų likviduota, tai vis tiek jūs turėsite sumokėti, vis tiek reikės mokėti pensijas. Taigi kiekvienais metais turi būti atitinkama įsipareigojus mus dengianti suma, o ta suma kasmet kinta. Ir manau, kad mes metinėse ataskaitose matome labai įvairios informacijos, ypač turiu galvoje apie metinės atskaitomybės dokumentus pateik, ir turinio, ir formos požiūrių reikalinga kur kas geriau tvarkytis su įsipareigojimais. Toliau bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis, tai dar vienas bendrai rūpintis klausimas. Jūs e, kartu su ponė Resler jį pateikėte. Auditorumai yra pasirengę dirbti su nacionalinėmis institucijomis. Ir tas faktas, kad mes kartu vykdome tarpinės, e, tarpusavę peržiūras, yra jau savaime iškalbingas. Bet nuo 2008 metų Mes labai konkrečiai siekiame bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir tas bendradarbiavimas būtent 8 metais prasidėjo. Kokie to darbo rezultatai? Mes sugebėjome užtikrinti viešą uh, uh, uh, užtikrinti, kad Europos stabilumo mechanizmas bus uh, nuolatos įvertinamas. Ir kad bus komitetas, kuris įvertins ir privačių subjektus. Be to, mes dirbame ir sritise, kurios sietinos su ekonominės politinės krizės padariniais ir kurios atsispindi tokiuose e, dokumentuose kaip strategija e, Europa 2020. Galbūt, aišku, kai kurie veiksmai vėluos, bet e, visa tai, kas ten išgulyta popierė, turės tapti realiomis priemonėmis. Mes rengiame bendrą metodologiją ir, aišku, yra galimybė labai konkrečiai padirbėti uh, bendro valdymo srityje. Nacionalinės institucijos vaidina labai aišku vaidmenį. Tačiau be kita, ko atsižvelgiant į nustatytas sąlygas programų įgyvendinimui valstybėse narėse, mes matome galimybę darbą pagal tos projektus susijęti su Europinio semestro kriterijais nustatomais deficito srityje. Galbūt mums pasiseks ir badau, kad ne visos aukščiausio lygio audito institucijos vienodai yra suinteresuotos dalyvavimu. Vienos daugiau, kitos mažiau. Bet, bet auditorumai tai tikrai suinteresuoti ir mes esame vieni iš tų, kurie uh, prisidedame prie veiksmingo ES lėšų panaudojimo. Ir Luksemburgė susirinkę mes galvojame apie tai, apie rekomendacijas, kurias teiksime parlamentui dėl glaudesnio bendradarbiavimo, kad būtų galima įspręsti mums rūpimas problemas. Dabar kita pastaba, vėlgi susijusi su DAS Na, žvelgiu į savo kolegą Lazarus. Jis yra naujas jūsų narys atsakingas už įvertinimus. Mes žinome, kad e, išsamus vertinimas reikalauja nemažų išteklių. Bet reikia galvoti ir apie poreikius. kiekvieno atskirų atveju patikinimo pareiškimas yra visada naudingas, bet mes iš savo pusės turėtume jums pateikti daugiau informacijos, o ne prarasti jos. Ir svarbiausias dalykas, kaip galima geriau išnaudoti turimus išteklius. Ir šia prasme svarbi yra ne tik svarbus yra ne tik duomenų kiekis, bet ir tų duomenų kokybė. Ir tikiu, kad kita metinė ataskaita jau bus šia prasme geresnė negu tos, kurios buvo renkamos pagal 7-13 metų finansinės perspektyvos programą. Apskritai, kai kalbame apie finansinės programas, tai reikia nepamiršti, kad Pirmiausia, jie sudaro metinės ataskaitos, kurios yra rengamos, o paskui tai bendra. Bet vienaip ar kitaip, išteklių, efektyvaus išteklių panaudojimo klausimas yra aktualus. Ir vienintelis būdas užtikrinti, kad bus laiku gaunami das reikalingi duomenys, tai pasinaudoti vidaus informacijos perdavimo grandinėmis pagal finansinį reglamentą, kurios numatytos. Landscape reviews. Uh, the landscape reviews are bendrieji dalykai. Specialiosios ataskaitos. Jos gal labiau primena nuomonę, remiamas informacija, kuri surinkta per tam tikrą laiką. Gal jūs prisimenate, 2010 metais mes pristatėme nuomonę dėl e, finansinio valdymo rizikos. Šiuo atveju bendras rizikos vertinimas iš dalies yra skirtas uh, pasiekti du tikslus. Vienas tikslas yra vidaus tikslas, kitas išorės. Kai kalbame apie vidaus reikalus, tai mes manome, kad ta nuomonė leis mums geriau apibriežti prioritetus audito srityje ir išvengti nereikalingos rizikos, nes <clears throat> prioritetai bus nustatomi atsižvelgiant į be kita ko ir parlamento rekomendacijas, kai kalbame apie išorės reikalus. Tai a, e, tokiu atveju mes jau kalbame apie dokumentą kaip informacijos šaltinį. Galų galia toks informacijos šaltinis bus naudingas ir jums. O mūsų patirtis rodo, kad didesnė rizika, kurią nustato finansų valdymo srityje, uh, rūmai yra susijusi su tam tikroms rytim, bet nepakanka vien tik tai įvardyti tos rizikus, reikia galvoti apie priemonas, kurios padėtų tą riziką pašalinti, kad būtų gali. Ir priemonas mes ketiname siūlyti, tos priemonės bus skirtos institucijoms, kad jos suvaldytų riziką. Bet mums reikia labai aiškiai ir tiksliai apibriežti ir atkreipti dėmesį į tai, kad didžiausia problema ta, jog šiandieną nėra įspręsto, nepašalintos visos kliūtis, neįspręstos visos problemos atskaitomybės ir kontrolės sritise. Todėl mes turime tą padaryti. Dar vienas dalykas, kad kai kuriais atvejais aptinkamos spragos ir audito sakose. Todėl viešoji parlamento priežiūra yra labai svarbus dalykas. Dar vienas dalykas tai yra Europos pertvarkymo mechanizmas, Europos pertvarkymo fondas, tai yra nauji dalykai, kurie dabar svarstomi taryboje ir parlamente, bet e, manau, kad e, prieš funkcionuojantį mechanizmą mes būsime pasirengę jiems. Actually address them. And, uh, the chairman... Gerbimas pirmininkė, aš turbūt per ilgai uh, užtrukau atsakydamas į klausimus, bet tiek daug buvo jų pateikta. Uh, tuo gal ir apsiribosiu dabar. Labai ačiū. Uh, visuomet mums trūksta laiko. Noriu tik pasakyti, kad 17 val. atvyks uh, ombudsmenė, o uh, Dar iki to mes turime laiko pakalbėti, turėsime pakalbėti apie perteklinį reglamentavimą. Dar du kolegos noriu pasakyti, prašom ne ilgiau kaip dvi minutės, nes Jela Sender ir Žan Pirodį. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau padėkoti ponui Kaldeirai už atsakymus, pirmiausiai už paaiškinimą apie E, tai, ką jis sakė dėl patikinimų pareiškimų, aš suprantu, e, kai, ką jūs sakėte, kad auditorumai atsakingi apskirai, aps, e, bendrai už viską, kad tai yra nėra kažkoks atskiras paskirtas asmuo ir kad jūs suprantate, jog reikia į tai žiūrėti bendrai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad esame jau subrendę pakankamai suvokti, kur mūsų remia, kas iš mūsų yra paimama ir kada galima prisimti riziką, kad pasiektų pažangos. E, reikia palaikyti dialogą. Mes taip pat galvojame apie audito rūmų ateitį ir norėčiau išreikšti paramą mūsų dėl tų bendrųjų ataskaitų, bendraus vaizdų, ataskaitų dėl bendro, bendros padėties. Ir Jeigu įmanoma, norėčiau, kad tokiuose ataskaitose atsispindėtų ir sąnaudos. Šiandien ryte balsavome dėl biudžeto, komisijos biudžeto atvirtinimo. Yra daugybė darbų, yra daug įvairiausių reikalavimų. Ir nepaprastai didelis kontrolės elementas Ir e, reikia ne tik tai finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių tam skirti pakankamai. Taigi būtų labai gerai mums pamatyti, kiek, koks, kokios būtų bendrusios sąnaudos susijusios su tokiais darbais kad e, ne vis, neišsiplėstų viskas per nelik plačiai. yra valdymo dalykai ir taip pat yra tam tikras nesupratimas dėl to, kas yra toleruotinas klaidų lygis ir reikšmingumo reikšmingas klaidų lygis ta riba ir dažnai ir vertėjai susipainioja ir taip pat ir taisyklėse yra nepakankamai aiškiai apibrėžiama, nes angliškai tas žodis viena reiškia prancūziškai e, šiek tiek kitoks žodis e, vartojamas, dėl to labai sunku tampa susigaudyti. Dėl to norėčiau, kad ir jūs pagalvotumėte, kaip būtų galima e, jums pasakyti savo nuomonę dėl to reikšmingumo klaidų. Ką galite pasakyti, pavyzdžiui, kai vertinate mokslinius tyrimus, kultūrą ar kitą daly, kitu, kitas sritis. Ir kitas dalykas - lėšų valdymas ir ten yra jau toleruotinas klaidų lygis. Nes e, matome ir jūsų nuomonė, ir politinėse mūsų pozicijose, kai kalbame su Europos komisija ir tvirtiname, šešime teigiamą arba neigiamą nuomonę, turime būti tikri dėl tų dalykų ir žinoti, kad nėra painiavos. Ačiū. Prašom, gerimas pirmininkė, baigti apribokėti. Apibendrinkite. Iš tikrųjų labai rimtai galvojame apie DAS reformą, yra darbo grupė, yra pateikti bus pateikti iki gegužės pabaigos konkretus pasiūlymai e, dėl to ir pradėjus naujam parlamentui e, veiklą, mes kalbėsime apie tai, kaip reikėtų galutinai išspręsti šį klausimą. Sutinku su jumis dėl to, kad yra iš tikrųjų labai didė, daug painiavos dėl to e, slengščio leisnos ribos, toleruotino klaidos, klaidų lygio ir reikšmingų klaidų lygmens. Egzistuoja tam tikros taisyklės, bet e, reikia suvokti iš tikrųjų, kad gyvenant jas egzistuoja klaidų rizika. O dėl reikšmingumo prieš keletą metų buvo skirtingoms politikos kryptims e, taikomas skirtingas e, E, reikšmingų klaidų likmuo, pavyzdžiui, išorės politikoje ir e, lyginant su kitomis sritimis. E, Bet taip, tai yra mūsų, mes už tai esame atsakingi. Ir, ir jeigu, pavyzdžiui, gali būti daug klaidų, e, tai e, gyventinant naują programą gali būti 4-5 procentai, pavyzdžiui, kai kuriuose srityse. Ir auditoriai turėtų atsižvelgti į tai, kai nustato reikšmingumo lygmenį. Tie dalykai yra tarpusavė susiję, e, reikėtų um, juos žiūrėti bendrai, bet taip pat aš e, sutinku su jumis, kad yra daug painiavos dėl to reikšmingumo ligmens ir toleruotino klaidų lygio. Ačiū. Pirmininkė, aš visuomet esu pasirengęs ir ateityje atsakyti jūsų klausimus.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was zu laut. yep, <laughs> everybody is awake. Uh, ich darf. Pagaliau äh, visi prabudo. Taigi baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir pradėkime svarstyti kitą. Tai yra tyrimas susijęs su pertekliniu reglamentavimu. E, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo lėšus panaudojant. Pranešėjus ir ponas Gairis. Iš tiesų daug kalbėti nenoriu, nes manau, kad tyrimą atlikusi institucija turėtų kuo naudingiau išnaudoti ją skirtą laiką ir pristatyti tyrimo rezultatus. Taigi norėčiau dabar pasveikinti mūsų komitete Devet pranešimą, noriu pasveikinti į mūsų komitete. Kai tik e, mūsų techninė įranga galės veikti ir pradėsime jūsų pranešimą. Ja, Sie haben das Wort. Einfach uh, drücken, you have just to press the button. Taip, prašau, jums žodis, paspauskite mikrofoną ir galite kalbėti. Thank you very much, uh, Chairman. Good, uh, e, Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai, sveiki. Man labai malonu pristatyti Jums pagrindinės mūsų tyrimo uh, išvadas. E, jūsų komitetas uh, užsakovas buvo šios, šio tyrimo ir pirmininkas. Uh, Perteklinis reglamentavimas Europos e, Žemės ūkio kaimo plėtros fonde yra gana sudėtingas techninis klausimas. Aš bandysiu trumpai pristatyti išvadas ir e, paminėsiu kai kuriuos aspektus. Taip pat yra ir mano kolegos e, kurie kartu dirbo, jie taip pat galės atsakyti klausimus. Norėčiau du dalykus, pažiūrėdamas pavadinimą, akcentuoti. Pirmas dalykas yra nebūtinas ir sudėtingas. Tie žodžiai yra labai svarbus. Taigi klausimas yra, mm, ir mūsų tyrimas buvo įsigilinti į tipinę klaidų e, lygio e, statistiką, kurią mes matome labai greitai ir trumpai. Tikslas, metodai, e, klaidų lygis, e, perteklinis reglamentavimas ir kokios yra priežastys, paskui pristatysiu išvadas ir paminėsiu geros praktikos pavyzdžių. Svarbiausias mūsų tyrimo tikslas e, yra tikrai gana sudėtingas išnagrinėti situaciją ir pasižiūrėti, kaip skirtingos valstybės narės ar autonominiai regionai nebūtinas taisyklės papildomai įveda e, e, reglamentuojant e, lėšų naudojimą pagal mm, kaimo plėtros fondą ankstesnių programavimo laikotarpių žymiai 94 programas 26 milijardai eurų. Toks buvo finansavimas programos, kurios e, yra gyventinamos labai skirtingai vietoje, kai kuriuose šalyse e, labai centralizuotos yra sistemos, kitose e, egzistuoja labiau regioninio, federalinio pobūdžio sistemos ir kai kuriuose yra derinys skirtingų sistemų, taigi nėra vieningo vaizdo labai svarbu dar kalbant apie kaimo plėtros fondą programos, kurios bendrai yra įgyvendinamos. Bendras valdymas labai svarbus dalykas. Tai reiškia, kad gana nemažai e, taisyklių pagal reglamentus e, turi būti apibrieštos valdymo institucijų, ypač, jeigu kalbėsime apie procedūras, mokėjimo E, mokančiasis institucijas, mokėjimo institucijas. Ne pirmą kartą mes gilnomės į tokius klausimus ir dabar reikėtų pasakyti, kad mums dirbant jau ir prieš tai, ir mums dirbant e, laikina darbo grupė panašiai dirbo dėl viešųjų pirkimų e, kartu su valstybės narėmis ir Žemės ūkio generaliniu direktoratu. Norėčiau nu, pasakyti iš karto, kad su komisija ir valstybės narėmis mes taip pat labai gerai bendradarbiavome su valdymo institucijomis, agentūromis ir naudos gavėjais, nes klausimai, apie kuriuos kalbame šiandieną, nėra susiję tik tai su tyrimu e, vietoje, į dokumentų tyrimu, bet mes e, ir kalbėjome su žmonėmis ir panašiai. Taigi, e, perteklinis reglamentavimas. Tai susijęs su Europos teisės aktų perkelimu. Taip pat tai susijęs su nacionalinėmis taisyklomis E, kartais dėl tų perteknių reikalavimų viskas e, tampa pernelik sudėtinga. Ir mes taip pat praplėtėme apibrėžimą perteklinio reglamentavimo ir įtraukėme normas, gairias, gyvenimo procedūras, nes tai taip pat yra labai svarbu. Mūsų apibrėžimas to perteklinio reglamentavimo yra labai platus. Ir vėl grįžta žodis e, nebūtinas kas yra būtinas, nebūtinas, žiūrėjome į tris galimybės. Peržiūrėjome į naudos sąnaudų sistemą, į mm, mm, kartais, ar, ar tikrai nauda didesnė už sąnaudas, o galbūt yra atvirkščiai, bet yra tam tikros naudos. Ir trečias E, atvejais, kai vien tik tai galima kalbėti apie sąnaudas, dėlės išlaidas ir tokiu atveju kalbam apie nebūtinumą tam tikrų reikalavimų. Ir mūsų tirtų atveju e, e, atvejais matėme, kad dažnai ketinimai buvo geri, bet nebūtinai viskas pasteisino vietoje. E, mes pirmiausia gilinomės į valstybės narės, žiūrėjome į dokumentus, e, negalėjome padaryti bendrų išvadų apie visas 28 iš tų 8, bet e, taip pat atlikome daug apklausų, ES lygmenių penkias šalis ir regionus buvome nuvykę. Austrijoje, Bulgarijoje, Katalonijoje, Portugalijoje ir e, Ligurijoje ir Veneto regione lankėmės. Kaip jūs tikriausiai žinote ir reikia apie tai kalbėti, e, išsami statistika, kurios norėjome ne visuomet e, egzistavo, ne, nebuvo galima gauti duomenų patikimų ir tai trukdė mums dirbti. Mes ėmėmės tokio konceptualaus požiūrio, sukūrėme tokį ratą perteklinio reglamentavimo, pasižiūrėjome į įvairius etapus nuo programų e, kūrimo, pagrindinių minčių, paskui platesnio rengimo ir įgyvenimo. Ir išvada yra tokia visose lygmenyse etapuose veikia keletas veikėjų ir perteklinis reglamentavimas yra problema, kuri e, veikia keliais ciklo etapais, keliuose etapuose. Manau, kad jūs jau esate nemažai kalbėję apie klaidų lygio šaltinius. Mes taip pat pasižiūrėjome į tai ir žiūrėjome į uh, audito rūmų, valstybių narių, Žemės ūkio generalinio direktorato duomenys. E, yra ir pliusų ir minusų, e, jau kalbėsime apie tokią informaciją, bet daugiausiai rėmėmės Žemės ūkio generalinio direktorato duomenimis, nes jie yra plačiausi. Taip pat e, galime pasižiūrėti į vystomą aspektą ir į tam tikrą laiko skalę. Dar vienas dalykas e, - kryžminis paramos susijimas e, agri e, apibrėžime nėra pakankamai aiškaus apibrėžimo šioje srityje. Kaimo plėtros programa ir pertekliniai reikalavimai. Matėme skirtumus, tačiau nematėme iškių tendencijų, labai akivaizdžių, pavyzdžiui, šiaurės, pietų, rytų Europoje. Uh, galima pasakyti, yra geriausios keturios šalis - Čekija, Luksemburgas, Latvija ir Slovakija. Duomenys veiklos yra labai neblogi. Per pastarus trejus metus klaidų e, lygis e, nuo 9 iki 11 metų Portugalijoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Švedijoje gana aukštas lygis, taigi matome, kad negalima padaryti kažkokių labai plačių išvadų dėl to, kad tos šalis yra labai skirtingos. Dar vienas dalykas. Egzistuoja labai daug skirtumų pagal ašis. Kaimo plėtros programoje trys iš jų. Pirmoji susijusi su konkurencingumo didinimu, pavyzdžiui, per investicinės priemonės. Antroji e, parama e, žemės valdymui, aplinkos saugos būklės gerimui ir trečias dalykas - gyvenimo kokybės gerinimas. Matome, kad labai aiškiai, kad antroji ašis yra tas rytis, kurioje daugia, kurioje daugiausiai pasitaiko klaidų, bent jau mūsų tritose šalyse. Taip pat pagal ši ašis arba kryptis yra labai sudėtinga ir kur e, yra sudėtingiau, ten pasitaiko daugiau klaidų. E, dabar perteklinis reglamentavimas, pasižiūrėjome vėl į tą mūsų ratą kaip kas vyksta ir norėčiau porą dabar dalykų paminėti tinkamumo klausimai įgyvenimo etape. Tai svarbu, kai pateikiamos paraiškos dėl projektų, tuomet kyla daug problemų. Labai griežti reikalavimai naudos gavėjams taikomi. Per nelik daug e, dokumentų reikalavimą gyvenimo taisyklės, taip pat gali būti skirtingos, e, skirtingose konkursuose ir tai dėl to nukenčia tie tinkamo dalykai. E, Kryžminis paramos susijimas, kurį minėjau, taip pat yra labai sudėtingas klausimas, labai dažnai tai susijęs su tikslų e, nustatymu, pradedant kurti tik programą, o vėliau išriškėja tos problemos, pavyzdžiui, kai E, vykdoma kontrolė ir mokamos lėšos, kai e, paaiškėja, kad e, naudos gavėjas nepateisino lūkesčių, neįvykdė visų reikalavimų. Dabar šiek tiek pakalbėsiu apie priežastis ir poveikį, kodėl matome tą klaidų atitinkamą lygį vietoje ir kokios yra bazinės problemos, dėl ko atsiranda klaidos. Perteklinis reglamentavimas kiek mes pamatėme, yra susijęs su konceptų ir rengimų programos. E, labai svarbu laikas rengiant programas yra labai svarbu iš karto pagalvoti, ką daryti, kad neatsirastų to perteklinio reglamentavimo pernelik daug dabartinių laikotarpių. Tai labai svarbu e, valdymo agentūroms, mokėjimo agentūroms, nes e, pernelik daug reikalavimų patvirtinama griežtesni nacionaliniai reikalavimai e, lyginant su ES taisyklėmis taip pat buvo nustatyta tai daugeliu atveju. Kai atsiranda daugiau veikėjų, taip pat prisideda tam tikras sudėtingumo lygmuo. Porą pavyzdžių jums pateiksiu. E, nemažai naujų taisyklių e, e, dalinių yra patvirtinta gyvendant 214 taisyklę ir dėl to atsiranda vis sudėtingesni reikalavimai, dėl to gali pasitaikyti vis daugiau klaidų kartais taisyklės yra e, perdodamos kitoms struktūroms. Pavyzdžiui, Ispanijoje, Katalonijoje e, tam tikros e, struktūros bendradarbiauja ir žiūri, kaip yra įgyvendinamos problemos. Taip pat ir Austrijoje tam tikros žemės atsakingos už tam tikrus dalykus ir kuo daugiau institucijų įsijungia, kai vyksta bendravimas, darosi vis sunkiau suvaldyti tą sudėtingą klausimą. Yra įgyvendinimo problemų, taip pat apibrėžimų e, problema. Kas, pavyzdžiui, yra jaunas ūkininkas, jums galbūt tai įdomu, gal neįdomu, bet tai e, sukelia labai daug e, problemų. Yra sudėtingas šis klausimas reikalavimas dėl galvijų pasėlių tankio pavyzdžiui, numatoma, kad 2-3 e, galvėjai hektarui tenka ir kas atsitinka, jeigu atsiranda papildomai tų galvijų. Taigi e, tos e, nuostatos gali sukelti ne gal ne dabar, o ateityje problemų. Pavyzdžiui, ką daryti su tais pertekliniais galvėjais. Gali susidurti su problemomis ir tai gali paskui būti nemalonu. Kai kuriems ūkininkams, pavyzdžiui, gali kilti nemalonių tokių surprizų, kurie gal nei viską yra iš karto įsigilinę. Dar vienas pavyzdys, kuris man labai patinka, iš Portugalijos. Mes jau matėme, kad klaidų lygis labai yra aukštas, bet kaip nuvykome Portugalijoje pasigilinti į padėtį vietoje, pamatėme, kad daug tų klaidų yra susijusios su viena konkrečia priemonė pagal antrąją kryptį arba ašį. Tai yra e, susijęs su konkrečia taisykle, pagal kurią ūkininkai buvo raginami, skatinami savo produkcijos dalį parduoti tiesiai rinkoje, pavyzdžiui, ekologinius e, produktus Tai yra geras maistas, bet jis gali būti labai brangus. Ir tos taisyklės buvo patvirtintos prieš krizę. O dabar Portugalijos piliečiai turi vis mažiau pinigų ir nebenori tų pinigų uh, skirti maistui, bent jau mažiau skiria negu anksčiau. Ir dėl to ūkininkai, kurie norėjo 25 procentus E, savo produkcijos parduoti tiesiai rinkoje, mm, nebegali to užsitikrinti. Ir matome, kaip ekonominė ir finansų krizė tiesiogiai įtakojo realybę vietoje, nuo kurios kenčia ne tik vartotojai, bet ir ūkininkai. Kontrolė mokėjimai, tai labai svarbus dalykai. Yra keletas pavyzdžių, aš galėčiau juos paminėti, bet e, laiko trūksta, tai gal tiesiai pereisiu prie išvadų ir e, geros praktikos pavyzdžių. Manau, kad pirmoji e, išvada, kurią norėčiau Jums pristatyti, yra ta nėra viskas juoda arba balta. Perteklinis reglamentavimas kelia problemų, bet reikia atsižvelgti ir kai kurias sąlygas prieš padant gautinės išvadas ir aš norėčiau e, jums pristatyti e, tuos, tuos dalykus, kad paskui mes penelik skubotai nepasidarytume išvadų. Valdymo institucijos atlieka tam tikrą vaidmenį, jos turi e, renkti taisyklės, jos tą turi daryti, nes tokia yra sistema, tai yra bendrojo valdymo dalis. Valdymo institucijos e, gali e, numatyti specialias procedūras, kurios leistų kryptingiau gyventi tam tikras priemonės. E, žinome, kad dažnai, pavyzdžiui, aplinkosaugos tikslus ambicingus yra gerai turėti, tai yra svarbu ir ES lygmenių, ir yra raginama tuos tikslus užsibriežti tikrai aukštus bet kuo aukštesni tikslai, tuo didesnis pavojus, kad jie nebus įgyvendinti. Jeigu neturėtume jokių tikslų, tai neturėtume ir to perteklinio reglamentavimo tiek daug. Taigi turite apsispręsti, kaip būtų geriausiai. Reiktų taip pat pripažinti, kad reglamentavimas yra susijęs su politinėmis ambicijomis, tai yra tas iššalutinis produktas, su teisėti politikos tikslai, kurie numatyti nacionalinių ar regionių lygmenių, jie yra geri savaime, bet e, dėl to atsiranda šalutinis produktas. Ir kas dar yra svarbu administratoriai? E, Brisdami per tą visą labirintą reikalavimą turi e, dirbti selektyviai ir išmintingai, protingai turi žinoti, kaip visas ambicijas ir taisyklės paversti paprastą sistemą. E, e, tai būtų labai geras dalykas, bet nelengva tą užtikrinti. Taigi toks mūsų pagri, tokia pagrindinė išvada. E, mes e, pasižiūrėjome į dabartinę praktiką ir e, kartais matome, kad reikalavimai yra neproporcingi, jeigu žiūrėsime klaidų lygį ketinimai yra geri, bet tai e, jie sukelia e, gana daug problemų. Taip pat matome, kad yra perteklių reglamentavimo praktika, kuri veikia e, klaidų lygį, kaip minėjau, jau minėjau tuos ūkininkus, kurie gamina ekologišką produkciją. Tai yra vienas iš pavyzdžių. Dar viena e, išvada, perteklinis reglamentavimas gali sukelti klaidas vietoje ir gali sąnaudos būti didesnės negu nauda kai kuriais atvejais. Jūsų komitetas taip pat labai gilinasi į klaidas, klaidų lygmenį ir reikia pasakyti, kad kai kurios klaidos nėra visiškai susijusios su pertekliniu reglamentavimu, o su, pavyzdžiui, procedūrų uh, klaidomis, klaidomis, kurias padaro mm, naudos gavėjai ar uh, atsirandančios dėl kitų veiksnių. Taigi perteklinis reglamentavimas kaip ir uh, E, susijusios klaidos gali mums pasitarnauti. Pavyzdžiui, mes e, galvodami, kaip stiprinti pajėgumus, užtikrindesnį bendradarbiavimą galėtume į tai pasižiūrėti ir taip pat galėtume pasakyti, kad protingas taisyklių reikalavimas yra e, vien, taisyklių taikymas yra vienas iš būdų išvengti to pernelyg uh, gilaus plataus reglamentavimo. Kai kuriuose šalyse mokėjimų valdymo agentūruose e, darbuotojai darbuotojai gali užtikrinti, pavyzdžiui, jeigu darbuotojai dirbs ilgą laiką, nesikeis personalas, jie gali prisidėti prie e, mažesnio klaidų ligmens. Čekijos Respublika yra vienas iš pavyzdžių. Taip pat reikia užtikrinti, sukurti aplinką, e, kur administratoriai patyrę darbuotojai patys konkrečiose situacijose galėtų, turėtų teisę nuspręsti ar tikrai e, reikia tam tikras taisyklės taikyti, kompleks, sudėtingumas, e, sudėtingos taisyklės reikalauja bendradarbiavimo. Taip pat reikia būti arti naudos gavėjų, reikėtų palaikyti dialogą su naudos gavėjais, tokiu būdu sumažėtų klaidų e, lygis Pavyzdžiui, yra praktiškai taip daroma, telefono linijos specialios yra, specialiai pritaikytas darbo laikas. Ir dar e, trumpai apie naudą e, yra galimybės, kaip išspręsti viską, kaip įveikti sudėtingų reikalavimų painiavą. Ir yra galimybių pasiekti pažangos įgyvendinant reikalavimus. Galiausiai, e, jeigu galvosime apie ilgalaikius sprendimus, pasakysiu, kad reikia stiprinti pajėgumus, reikia keistis pažangėją praktiką, reikia stiprinti pasikeitimo informaciją platformas ir reikia E, kalbėti apie Žemės ūkio generalinio direktorato darbą valstybės narėse. Reikia paminėti darbo grupę laikiną, bet galbūt turėtume turėti nuolatinę struktūrą, o ne laikiną darbo grupę. Ir visai paskutinis pastebėjimas dėl naujų programų, naujų tikslų, mūsų nuomonė būtų labai gerai, labai atsargiai veikti, dirbti, nusistatant naujus tikslus, kurie nėra išbandyti. Labai paprasta bet kokį tikslą užsibriežti, bet reikia patikrinti, ar tai yra protingas, pasiektinas tikslas. Mūsų manimų toks būtų atsakingas elgesys, galvojant apie ateitį. E, dar pozityvi pozityvus pastebėjimas. Manome, kad perteklinis reglamentavimas yra rimtas e, klausimas, jis prisėda prie klaidų ir gyventinant naujas programas reikėtų mums e, stiprinti paėgumus, bendradarbiavimą, būtų galima išspręsti perteklinę reglamentavimo problemą ir e, sumažinti, jeigu įmanoma, klaidų lygį per atėjančius metus. Mr. David and your whole... Ačiū ponui Devitui ir visai komandai už puikiai atliktą įdomų tyrimą. Norėčiau dabar pradėti diskusijas, kas pageidautų žodžio. Ponas Gairis, prašau, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Devet ir Ekoris komandai už atliktą tyrimą. Taip pat ir Anemikė Borelink, kuri e, administravo šį projektą parlamento vardu. Tyrimas labai naudingas, nes Pirmiausiai e, joje kalbama apie sritį, kuri mums kelia daug rūpeščių tvirtinant biudžeto vykdymą, tai yra žemės ūkis ir jame aptinkamas didžiausias klaidų skaičius, todėl manau, kad turėtume imtis veiksmų visais lygmenimis tam, kad e, visi galėtų įnešti savo indėlį į situacijos gerinimą ir problemos būtų išspręstos. Man kaip ir pranešėjai, kaip pranešėjai iš pat pradžių buvo aišku, kad perteklinis reglamentavimas nėra pati svarbiausia problema, tačiau išklausius tyrimo išvadą būtų galima teikti, kad bent jau e, šioje politikos srityje dėl perteklinio reguliavimo uh, klaidų skaičius e, iš tiesų yra didelis ir būtina to nepamiršti, kol dirbu biudžeto kontrolės srityje, man labai svarbu, kad e, Europoje pasikeistų Briuselio kaip biurokratijos nereikalingų taisyklių nustatymo vietos įvaizdis. Ir kad piliečiai pradėtų vertinti Bruselė veikiančias institucijas kitaip, suvoktų, kad nacionalinio ligmens indėlis į biurokratijos naštą tikrai yra pakankamai svarus. Taigi e, viena iš svarbių temų pabrėžiamų šiame tyrimė yra nuostatų kokybė ir Europos parlamentas čia galėtų taip pat e, labiau rankovės pasiraitoti. Man labai rūpi, kad e, mūsų administratoriai, kurie atlieka puikų darbą, tačiau taip pat ir mūsų frakcijų politiniai patarėjai, dėmi perskaitytų tyrimo išvadas, rekomendacijas <clears throat> e, labai dažnai žinoma, kitose komitetuose, nes mūsų komiteto pirmimi sprendimai labai išmintingi, tačiau kiti komitetai patvirtina kompromisinius sprendimus, ypač teisėkuros srityje, kuriuose e, atsispindi visų frakcijų pageidavimai ir tokie kompromisiniai sprendimai, manau, kad remiantis e, mano savo asmenė patirtimi, regionų plėtros komitikos srityje, <clears throat> pavyzdžiui, sprendžiant tam tikrų pramonės kalnakasybos regionų problemas, <clears throat> kolegos įtraukdavo tinkamus pasiūlymus, kuriuose atsispindėdavo kalnuotų vietovių ir atokių e, labiausiai nutausių regionų interesai ir iš tiesų tokie sprendimai ir nutarimai nelabai daug naudos duodavo, taigi parlamentas gali Čia taip pat atlikti savo namų darbus, sumažindamas įvairių kylančių problemų apimtis. Ta pati gali padaryti ir komisija, nors turiu pripažinti, kad e, kartais Europos parlamentas taip pat e, nėra labai konstruktyvus ieškant sprendimo, tačiau tikrai nesame vienintelė institucija teisėkuros procese kelinti problemų. Reikia pripažinti, kad ir nacionalinės institucijos didelė dalimi prisėda prie to, kad mūsų tvirtinamų nuostatų e, kokybė e, nebūtinai atitinka pageidaujamą lygį, todėl būtina supaprastinti priimusius sprendimus, e, mažiau dėmesio skiriant smulkmenoms ir daugiau dėmesio skiriant lankstumui, svarbiausių tikslų apibrėžimui. Pavyzdys iš Portugalijos, kuris buvo pateiktas, aiškiai parodo, nepaisant to, kad sprendimas buvo pasiūlytas išmintingas, dėjas nebuvo įgyvendintas, tačiau tai aiškiai parodo, kad būtina daugiau lankstumo taikyti. Kitas dalykas yra plačių užmojų tikslai. Turime susitelkti, nustatydami tikslus ties būtinybę mažinti sudėtingumą, mažinti biurokratijos naštą, vertinant padėti vietose. Galime konstatuoti, kad regionuose yra pareigūnų žinančių, kaip administruoti europinius projektus, tačiau kai kurie, pavyzdžiui, jeigu tokių yra du, vienas šiandien į pensiją, kitas perkeliamas į kitą vietą, ir tuomet e, ženkliai padidėja tame regione administruojama europinių projektų ir e, jų finansavimo lėšų klaidų apimtis. Taigi komisija turėtų dėti pastangas tam, kad reguliariai arba bent jau turimetės finansinės programos e, įgyvenimo pradžioje daugiau dėmesio būtų skirima pareigūnų apmokymui, siekiant užtikrinti pasidalomai valdymą ir užtikrinti, kad atitinkamose tarnybose ir žinybose, kurios administruoja Europinės paramos programas, būtų pakankamai kompetentingų darbuotojų. Tai yra viena medalio pusė, kita medalo medalio pusė susijusi su <clears throat> tuo, kad galutiniai naudos gavėjai privalo teikti labai išsame informaciją, užpildyti daug dokumentų tam, kad mes galėtume gauti norimą informaciją apie lėšų panaudojimą, kaip iš šios situacijos išsisukti, nes nežinau dar tiksliai, tačiau mm, bent jau reikėtų pradėti šį klausimą rimtai svarstyti. Ir manau, kad pasitelkę ekstremalius, ekstremalius pavyzdžius mes galėtume pabandyti rasti politinį šio klausimo sprendimą. Manau, kad tyrimo išvadose pateikiama labai daug nuorodų į tai, kokį kryptis tolesnėse darbose galėtume pasirinkti ir kaip turėtume toliau mąstyti. Dėkoju tyrimo autoriams. Ačiū dabar Inesa Jela Sender, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už e, tyrimo išvadų pristatymą. Tyrimo, kuris buvo atliktas e, mums labai rūpimoje srityje galime daryti išvadas, kad e, lėšų panaudojimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje pagerėjo, ypač e, kontroliuojant ir prižiūrint tiesioginės išmokas. Tačiau dėl paties sektoriaus sudėtingumo kyla nemažai problemų, bandant apriepti dar įvairias papildomas rytis, e, pavyzdžiui, aplinkosaugą, jaunimo nedarbą, tų problemų tik padaugėja. Todėl labai svarbu siekti mažinti klaidų skaičių, tą būtų galima padaryti gerinant administracinius gebėjimus, žmogiškųjų išteklių kokybę bei patvirtintų teisės aktų ir nuostatų įgyvendinimą. Taigi per atmiausius metus reikės įvertinti, ar bus šias rytėje teigiamų pokyčių ar ne. Tačiau noriu užduoti kelias klausimus. Pirmasis susijęs su per pastarosius trejus metus e, užfiksuota bendrąją, bendrąjį užfiksuotą klaidų lygį ir pagrindinės kryptis, tačiau jūs nieko nekalbėjote apie tam tikras tendencijas. Minėjote, kad per trijų metų laikotarpį tendencijų užčiuopti neįmanoma, tačiau galbūt būtų galima ir konstatuoti, kad, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse padėtis susijusi su klaidų lygiu yra geresnė nei, pavyzdžiui, kitose. Pavyzdžiui, 2010-2012 metais, vertinant situaciją, per šį laikotarpį būtų galima daryti išvadą, kad uh, tam tikra klaidų mažėjimo tendencija yra pastebima. Pavyzdžiui, Portugalijoje buvo dedamos didžiulės pastangos, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir buvo šioje šalyje nemažai pasiekta, kaip ir kitas pa, e, valstybės narės, kaip pavyzdį būtų galima pateikti ir galima konstatuoti, tačiau, kad e, trečioje šalių grupėje nuo 2010-2012 klaidų skaičius smarkiai išaugo. Galbūt apie tai galėtumėte tarti keletą žodžių vertinti šį aspektą, nes dabar šiame tyrimė ir jo išvadose mums pateikiamas tam tikras momentinis vaizdas, galbūt vertėtų labiau įsigilinti į padėtį atskirose valstybėse narėse ir į atitinkamus egzistuojančius skirtumus turėtume siekti, kad mūsų atliekami tyrimai būtų veiksmingesni. Daugiau norinčių kalbėti nėra, taigi prašau dabar atsakyti užduotus klausimus. Labai ačiū už uh, pagirimo žodžius, uh, malonius komentarus. Uh, Norėčiau e, sureaguoti į paskutinį ponios Ajelas Sender klausimą dėl tendencijų. Daug laiko joms nustatyti skyrėme 42 mūsų tyrimo išvadų puslapyje. Mes e, bandėme nustatyti ir užfiksuoti tam tikras trijų metų laikotarpio tendencijas. Galbūt e, mūsų visa komanda pritartų jūsų tam tikram nusivylimui dėl E, tendencijų vertinimo, nes iš tiesų aiškių tendencijų mes nepastebėjome. Jeigu toliau skaitytumėte 42 ataskaitos puslapį, tai mes daugiausiai dėmesio skirime Portugaliją ir 2010 metų padėtį vertinant, tai Portugalija tikrai būtų smarkiai atsilikusi, tačiau jeigu vertintume 2012 metus, tai galėtume, pavyzdžiui, E, daugiausiai priekaištų turėti kitoms šalims, tarkime, Bulgarijai arba Austrijai. Jo, galima taip ir Austriją pasirinkti kaip e, blogiausią pavyzdį. Mes norėjome įvertinti trijų metų laikotarpį, tačiau negalėjome nustatyti jokių aiškių tendencijų ES lygmenių. Daugumoje šalių pastebimi sminiai pokyčiai, e, kurie įvyksta netgi per vienerius metus. Ta jūs galite matyti mūsų pateiktoje lentelėje. Bendrai vertinant, galime konstatuoti, kad kai kuriuose šalise, kuriuose buvo pastebėtas tam tikrose strise didelis klaidų aukštas lygis, situacija pagerėjo, kitose strise tačiau to pagerėjimo nepastebėjome, taigi labai sudėtinga tuo metalygiu vertinti <clears throat> klaidų masto tendencijas ir e, savo rekomendacijose mes e, siūlome e, e vertinti padėti atskiruose regionuose, padėti vietose ir tik tokiu būdu būtų galima sumažinti bendrą klaidų lygį. Galbūt dar pirmininkas leis e, pakomentuoti mano kolegai, kuris lankėsi Portugalijoje papildomai labai trumpai. E, noriu susijęti šią diskusiją su ankstesnėmis komiteto diskusijomis. Turime nepamiršti, kad duomenų šaltiniai kartais gali būti kvestionuojami ir kartais, pavyzdžiui, Portugalijoje daug klaidų buvo padaryta dėl uh, <clears throat> uh, to, kad neatitiko uh, E, vietoje turimi duomenys susijęs su žemės ūkio naudmenų plotais, kadastrų duomenimis nebūtinai buvo tikslus. Ir mes tuo įsitikinome, lygindami duomenis vietoje su ES turimais duomenimis ir būtent atsižvelgiant į tokią situaciją labai sunku nustatyti bendrasias tendencijas, todėl mes bandėme jas nustatyti e, vertindami atskirus regionus ir atskirus atvejus, tačiau iš tiesų reikėtų e, atkreipti dėmesį į tam tikrą duomenų netikslumą atskirose valstybėse narėse. Ta tik norėjau pastebėti. Dar suteiksiu pabaigoje žodį pranešėjai, jeigu jis to pageidauja. Ponės ir ponai, mėly kolegos, manau, kad e, šia, šiame tyrimė pateikiama nemažai vertingų nuorodų į tai, kaip mes e, teisėkūros procese galėtume įnešti savo indėlį į biurokratijos naštos e, mažinimą. Taigi ačiū tyrimo autoriams ir manau galime baigti svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ja, wir werden äh, nach einer. Po trumpos dviejų minučių pertraukėlės tęsime posėdį.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

start. Huh? All right. Yeah, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbėmėjai kolegos, ponios ir ponai, pirmiausia, noriu pasveikinti atvykusi Europos parlamentą, Europos uh, ombudsmeną personą, Emilį Oreilį We wish you all the best in the interest of the European citizens. It's great that you are here. Um, the agenda item. Uh, Ir pagal mūsų darbo tvarkę mes turėtume keitis nuomonėmis dėl uh, savo iniciatyvą vykdomo tyrimo, kuris greičiausiai taps e, pateiktų uh, skundų vertinimo tyrimų ir nebejotinai, kad šiuo atveju galime kalbėti apie tai, kas svarbu. To give you, Mrs. O'Reilly, the floor for some introductory. Nemanau, kad labai reikėtų e, pristatyti mūsų svečią, bet manau, kad diskusija bus labai intensyvi. Taigi, pona Orelį, prašom. Labai ačiū. Pone pirmininkė, ačiū, kad pristatėte mane ir nesu dėkinga komiteto nariams už galimybę pasikalbėti šiandieną po pietų, kad pažiūrėtume, ką mes atliekame toje srityje, kuri vadinama besisukančių durų sritimi žargonę. Taigi jūs žinote, kad e, įvairūs pareigūnai dirbdami viešajame sektoriuje pereina dirbti privatų sektorių kartais atvirkščiai. Ir nebejotinai gali kilti interesų konfliktas taip pat ir iš privataus sektoriaus perinant į viešai sektorių dirbti. Daugelis žmonių žino, kokiuose situacijose jie atsidurs, jie rengiasi darbui už ES ribų. Labai gerai žinau, kokią šioje srityje atlieka darbą jūsų komitetas. Pirmininkas prašo kalbančiosius neskubėti. Ir per dešimt metų darbo aš sukaupiau labai vertingos patirties turiu galvoje bendradarbiavimą su Airijos parlamentu. Todėl šiandieną man labai įdomu, svarbu e, plėsti santykius su Europos parlamentu. Visiškai akivaizdu, kad šiais metais Europos kontrolieriaus institucijai bus skiriamas daug didesnis dėmesys negu anksčiau. Šis postas įpareigoja ne tik tai laikytis tam tikros etikos principų, bet dirbti patikimai. Ir aišku, Tas postas reiškia, kad e, kontrolieriumi turi pasitikėti ES piliečiai. Daugelis dalykų gali padaryti žalą ne tik tai reputacijai, bet taip pat ir e, gali reikšti ieškinius teisme. Pavyzdžiui, jeigu, sakysime, e, išėjęs iš darbo komisijos narys arba komisijos institucijos muo perdos turimą informaciją privačiam sektoriui arba atvirkščiai. Taigi gali, yra įmanomi piknaudžiavimo <clears throat> informacija atvejai pakankamai aukštų lygių, ypač kai kalbame apie komercinių požiūrių, prekybos požiūrių labai jautres, jautrę informaciją. Ir privatus sektorius gerai tai supranta. Europos Sąjungai vis labiau besivystant labai svarbu užtikrinti, kad ES institucijos simtųsi visų reikalingų priemonių, kad apsaugotų savo interesus. Tai, kas sudaro paslapti prekybos požiūrių, niekada nepatikima vienam žmogui. Turi būti nebejotinai tokie dokumentai skaidomi ir a, už juos atsakingi labai įvairūs pareigūnai. Taigi mūsų a, taikomas principas reiškia, kad tikriausiai reikėtų sugriežtinti taisyklės ir dar geriau kontroliuoti, kaip veikia sistema. Nemažiau svarbu užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomas visa apimtimi taip kaip tam, kam jos padarytos. Mes žinome, kad piknaudžiavimas administracinėmis žiniomis įmanomas Europos Sąjungoje. Tačiau svarbiausias dalykas yra sukurti ir įdėkti tokį Europos Sąjungos darbo, administracinio darbo standartą, kad e, būtų užtikrintas jo laikymasis. Interesų konfliktas nebejotinai patenka į mano kompetencijos sritį. Ir šio požiūrį aš privalau užtikrinti ne tik, kad institucijose būtų laikomasi atitinkamų taisyklių, bet taip pat pažeidus tas taisyklės arba a, imtis priemonių, o jeigu taisyklės nėra tinkamos ir tai aiškiai pagristai nurodoma, reikia taisyklės keisti. A, patikimas elgesys ir reputacija Tai šioje srityje turiu padėti administracijai surasti geriausius įmanomus būdus, leidžiančius užtikrinti taisyklių įgyvendinimą. Ir taip pat e, nereikia pamiršti informavimo apie tas taisyklės darbo. Interesų konfliktas yra amžinas klausimas, ypač turint galvoje, kad daugelis, didelė dalis informacijos, e, kurią e, tvarkome ES institucijose, yra pakankamai jautri ir domina e, privatų sektorių, bet mes turime laikytis aukščiausių standartų, kad taptume pavyzdžių kitiems. Ir jeigu reikės, aš nebejotinai teiksiu įvairias rekomendacijas, kaip tobulinti dabartinės taisyklės. Nebejotinai kitas dalykas, kad esu pasirengusi visada tirti e, skundus, atlikti interesų konflikto tyrimą. Ir nebūtinai tai gali būti tiesiogiai pateiktas skundas. O strateginių požiūrių Tai aš pagėdauju išnaudoti mūsų turimus e, finansinius ir kitus išteklius, kaip galima geriau, kad būtų apsaugoti esminiai ES interesai. Tyrimais, kuris buvo pradėtas 12 metų gruodį, susijęs su 12 asmenų ir kaltinimu, kad komisija nesugebėjo užkirsti kelio tinkamam interesų konfliktui tinkamų užkirsti kelio interesų konfliktų. Ir kad politika nesuderinama su praktika, nors atskiri atvejai atskleidžia įvairiausias detalės, bet tyrimo tikslas yra nustatyti, kokios yra sisteminės klaidos. Ir mano personalas apsiribojo dešimčia asmenų, kurie paminėti pradinėme skunde. Bet yra dar kitos 27 bylos, e, pradėtos e, tirti per dviejus metus nuo 10 iki 12 metų ir tai atskleidžia tam tikrą sistemą. Dar 15 bylų tuo pačiu laikotarpiu buvo atsitiktinės atrankos principų patikrintos. Neseniai gavau dar papildomą tyrim, e, skundą. Ir taigi <clears throat> komisija pakol kas padėjo atlikti, e, padėjo mums tyrimę, įskaitant ir tai, kad padėjo surenkti septynės dienas vykstančią inspekciją jos patalpose. Taigi, aš tikiuosi, kad į daugelį klausimų iki šio mėnesio pabaigos bus įmanoma atsakyti, o klausimai yra tokie. Pirmiausia, tai yra procedūriniai dalykai, kaip yra įvertinami veiksmai E, asmens, kai jisai išeina iš darbo dėl vienokių interesų arba dėl asmeninių interesų. Koks tolesnis yra tokio asmens likimas. Kitas dalykas, kad nebejotinai turi būti viešai skelbiama dalis informacijos susijusi su asmens darbo vertinimu. Ir pamastymo laikotarpiu, kaip komisija nustato, kas yra uh, E, informacija, kurią atskleidus gali būti padaryta žala, kaip yra mokamas e, naujai pasamdytas personalas. Ir kas yra daroma tada, kai asmuo pažeidžia konfidencialumo taisyklę. Pavyzdžiui, ar įmanoma, sakysime, e, imti sankcijų pensijų srityje. Taip pat kyla klausimas dėl to, kad komisija dviejų metų laikotarpį, per kurį buvę personalo darbuotojai turi informuoti apie naują darbą, traktuoja gana laisvai, nes komisija e, šiaip turi teisę uždrausti per tuos dviejus metus dirbti e, kitą darbą. Ši personalo darbo taisyklių 16 straipsnis numato atitinkamas priemonės, bet tenai nėra laiko apribojimo. Ir aišku, mes, aš šiuo atveju nekalbu apie atskirų asmenų bylas, aš kalbu apie sistemą ir sistemos klaidas, kurias reikia pašalinti, kad būtų tinkamai taikomos naujos <clears throat> personalo darbo tvarkos taisyklės, kad būtų pašalintos įvairios, įvairūs trūkumai, o juos šalinti ketinu kartu su komisija ir parlamentu. Pirmininkė, per šešis mėnesius nuo to, kai pradėjau dirbti šiuose pareigose, aš labai gerai suprantu, ką reiškia patikimumas, nepriekaištinga reputacija ir kokios kyla problemos. Aš minėjau, kad yra praktinių atvejų, bet yra dar vienas dalykas, kurį dera pastebėti - darbo patikimumas. Ir daugelis žmonių tikrai dirba gerai ir laikosi sąžiningai nustatytų taisyklių ir jų darbui neturėtų daryti neigiamo poveikio tų keletos nesažiningų kolegų elgesys. Ir neturėtų tų keletos žmonių nesažininkas elgesys greuti pasitikėjimą Europos institucijomis. Thank you very much. Ačiū, ponia Aurelį, ačiū už uh, įžangą, o dabar pradėsime diskusiją. Pone Greslė. Labai ačiū. Dėkojame, kad atvykote į mūsų komitetą. Iki šiol dar nebuvome sustikę, tačiau manau, kad e, ilgainiui sustiksime dažniau, nes mūsų komitetui labai svarbi jūsų veiklos sritis, kadangi e, mūsų komitetui rūpi interesų konfliktai ES institucijose, teikime tinkamus pasiūlymus dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimų. Manau, ombudsmeno institucija yra labai svarbi, siekiant didinti pasitikėjimą Europos Sąjungą. Ir ombudsmeno institucija yra ta, į kurią kreipiamasi kaip e, paskutinės vilties institucija prieš kreipiantis į teismą, turint omenyje, kad teismų sprendimai, ypač Europos teisingumo teisme, užtrunka pakankamai ilgai. Taigi galite tikėtis Europos liaudės partijos paramos savo veikloje. Esame labai dėkingi, kad Mišelio Petit byloje jūs vartojote aiškės savokas be jūsų pagalbos ir pastangų. Nebūtume čia pažengę taip toli, kaip pažengėme dabar. Noriu Jums už tai nuoširdžiai padėkoti. Mes nebūtume įsprendę šio klausimo be jūsų pastangų, dėja komisija neišgirdo parlamento balso, teigiamai vertinu tai, kad e, ji išgirdo jūsų balso, e, tačiau <clears throat> mane taip pat šiek tiek liūdina, kad šios istorijos nesugebėjome išnarplioti vien tik tai savo pastangomis, e, tačiau tai tik tai dar kartą patvirtinta, kad jūsų pasirinktas kelias yra tinkamas, taigi Ženkite juo ir toliau, kalbant apie interesų konfliktą, perinant darbuotojus iš viešo sektoriaus į privatų. Norėtų, norėtųsi paklausti, kada galima tikėtis konkrečių rezultatų jūsų atliekamo tyrimo, e, taip pat e, kalbant apie e, draudimą verstis atitinkamą profesinę veiklą, ypač turint omenyje, kad ES institucijose yra daug laikinas sutartis nuo 3 iki 6 metų e, turinčių darbuotojų, taip pat negalime uždrausti verstis tam tikrą profesinę veiklą parlamento narių padėjėjams baigusiems savo darbą, taigi galbūt būtų neblogai, jeigu pateiktumėte mums tam tikrų pavyzdinių pasiūlymų, kaip reikėtų elgtis e, su šiais darbuotojais. Dar kartą linkiu sėkmės jūsų veikloje. Tikiuosi, kad sustiksime dažniau. Pirmininkas, ar yra norinčių dar paklausti per dabar žodis Janui Mulderiui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pagirti ponę Orailį. E, ji tikrai labai teisinga gaida viską išsakė kalbėsime apie institucijas, pareigūnus, sutinku, dauguma didžioji dirba puikiai, išskyrus keletą išimčių. Bet ar jūs galvojate, kad reikia Europos parlamento nariams kokiu nors konkrečių taisyklių, kurie, pavyzdžiui, bus nebeišrinkti? Ar reikėtų, kad jiems taip pat galiotų tokios pataisyklės? Ačiū, ponas Rubik. Ja, richtig, herzlichen. Ačiū, džiaugiamės, kad bendradarbiavimas tarp jūsų institucijos mūsų komiteto vyksta sklandžiai. Mums labai svarbu jausti ir užtikrinti, kad tas bendarbiavimas ir toliau liktų sklandus. Noriu užduoti toj klausimą, neseniai vyko klausimas dėl NVO veiklos būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą apie tai, kaip nevyriausybinės organizacijos įsikūrusios Briuselėje veikia ir bendrabiauja su ES, komisija, parlamentu ir taryba. Galbūt tai galėtume ateityje pasvarstyti ir apie tam tikrus reikalavimus bendrus nevyriausybinės organizacijoms gaunančioms ES paramą, taip pat e, tarp e, parlamentinės veiklos grupės, tai yra piliečiai, kurie parlamente dalyvauja įvairiose diskusijose, kyla klausimas, ar šioms e, organizuotoms tam tikrą prasme piliečių grupėms nereikėtų patvirtinti tam E, tikrų taisyklių, kuriomis vadovaujantis vyktų e, jų bendradarbiavimas su ES institucijomis, e, parlamentu ir komisija. Ar nemanytumėte, kad reikėtų tokių pasiūlymų parengti? Dabar dar kolegė Inesa Jala Sendė. Ačiū, aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Railį, atvykusiai mūsų komitetą. Ji kalbėjo apie interesų konfliktą, apie svarbius aspektus. E, Reikia galvoti apie tai, kad mes galėtume susigražinti piliečių pasitikėjimą. Visiškai pritariu tam, ką sakėte, dauguma iš tikrųjų darbuotojų, e, didžioji dauguma mes turime tą sakyti pareigūnų Europos E, dirba e, labai sąžiningai, atsidavę. Yra keletas tokių atvejų, kurie kenkia pasitikėjimui. E, sudėtingas tai dalykas, bet visiškai pritariu jūsų siekiams nustatyti konkrečiai atvejus ir toliau, e, kad galėtume ginti daugumą, kurie dirba sąžiningai. E, tai yra geras dalykas. Pernai turėjome problemų su viena agentūra dėl interesų konflikto. Dabar matome, e, kas vyksta tarp komisijos parlamento ir per pastarsius metus, gal istoriškai, gal kartais yra perdedama kai kas, bet uh, kyla problemų dėl ekspertų, kai tvirtiname Europos e, Sąjungos biudžetą, sutarėme su įvairių e, lygmenų e, ekspertais. Esame surengę įvairių seminarų, kitų renginių ir, pavyzdžiui, ESA atvejais, e, kuri veikia tai yra labai svarbi agentūra, kuri yra tarsi lyderė aeronautikos tyrimų srityje. Bet yra tam tikrų E, problemų ir kyla klausimas, kaip galime mm, apibriežti tuos interesų konflikto atvejais ir kaip atskirti juos nuo kitų. Kaip jums atrodo, ką daryti, nes e, mes, e, mums reikia ekspertų, bet ekspertai taip pat stovauja pramoniai. Ir dėl to atsiranda labai aiškus konfliktas, pavyzdžiui, Asos atveju e, Boeingas, Robusas yra tiek e, konfliktų, aš nežinau, ar yra interesų konfliktas, bet e, piliečiai gali sudaryti įspūdį dėl to interesų konflikto. Ir aš e, matau taip pat, kad vis dauguma kolegų pasisako už įtraukimą ekspertų į mūsų sistemą. Tai būtų ir pigiau, ir paprasčiau. Bet kol kas matome, kad tebėra e, ta interesų konflikto problema ir gal galėtumėte apie tai pasakyti savo nuomonę. Ačiū, mėly kolegos, daugiau norinčių klausti nėra, taigi prašyčiau atsakyti, jeigu galite, užduotus klausimus. Uh, for... Labai ačiū už visus klausimus, kurie apima įvairiausias sritis ir mes jas taip pat gilinamės atlikdami savo tyrimą. Kaip sakiau pradžioje, mūsų tyrimų tikslas yra atlikti tai, galima pasakyti, teismo medicinos uh, analizę. Uh, kad galėtume pasižiūrėti, kaip yra e, taikomos privalomos taisyklės. Bet matome labai ryškę tendenciją, kuri ryškėja iš tyrimo žiūrime į dokumentus, e, bendravome su komisijos pareigūnais ir matome dabar, e, kaip sakiau, iš atrimo, kad trūksta tarp generalinių direktoratų vientisumo taikant taisyklės. Vienoje srityje taikomos vienokios taisyklės jaunesniems pareigūnams, e, kitur jos netaikomos ir panašiai. Aš manau, kad komisija pripažįsta, jog egzistuoja problema ir uh, kad pripažįsta, jog reikia kažkokios struktūros, bet ar kad, kad veikia struktūra, bet ar ji veiksminga kyla klausimas. Aš e, e, matau dabar, ką rašo žiniasklaida, ką sako parlamentas, NVO, atlikdama tyrimą apie tai galvoju. Ir yra taisyklių gyvenimo klausimas, problema ir tam tikras nenoras taikyti bausmes e, už taisyklių nesilaikymą. Taip gali būti dėl įvairių priežasčių. Aš kaip e, įsivaizduoju, bet nenoriu kol kas skubėti, man atrodo, kad tai E, audito rūmams nelabai rūpintis klausimas ir komisija pati e, turėtų taikyti tas nuobaudas, bet taip pat to nesiekime daryti. Tačiau reikia taisyklės žiūrėti rimtai ir jeigu E, taisyklės, taisyklių nesilaikoma, tie, kas su, su tuo nesilaikymu susiję, turi žinoti, kad bus nubausti. Mes taip pat tarpusavyje e, kalbame apie tai ir kalbame su žmonėmis, kodėl e, netaikomos tos taisyklės, kalbam apie žmogiškai faktorių kolegos ar buvę kolegos, pavyzdžiui, atlieka vertinimą ir žmonės nenori taikyti nuobaudų, nes tai išauktų kitą tyrimą, kur kas gilesnį, jeigu paaiškėtų, kad yra pažeistos taisyklės. Bet taip pat reikia kalbėti apie kažkieno teisę dirbti už institucijų ribų ir parlamentos komisija tie, kas priima sprendimus šioje srityje, galbūt galėtų atsižvelgti į tai, kaip vertinami interesų konflikto atvejai ir galbūt e, įkurti nepriklausomą struktūrą, kuri e, nagrinėtų tokius atskirius atvejus. Reikėtų, aišku, atsižvelgti į konkretaus žmogaus konkre, konkrečias e, aplinkybės. Yra laikinas etikos komitetas, komisija turi užsima E, tais klausimais, bet komisija turėtų pagalvoti, kas paskui bus daroma. Ir šiaip už tos e, laikinos grupės nieko nėra. Jeigu, pavyzdžiui, atliktas vertinimas kažkokioje agentūroje ar generalinėme direktorate, gali e, vertinimai būti, pavyzdžiui, skirtingi keturi asmens, kuris dabar dirba, kuris anksčiau dirbo arba, pavyzdžiui, administracija, darbuotojų komitetas gali kažką pasakyti, tačiau niekas neatsakingas už galutinio sprendimo prieimimą. Ir taip tikriausiai yra dėl to, kad bijomasi e, kolegoms taikyti nuobaudas. Aš dabar nenorėčiau kažkokių galutinių išvadų padaryti, viskas priklausys nuo komisijos atsakymo dėl uh, į klausimus, e, kuriuos pateikiau prieš keletą mėnesių. Tačiau jeigu paaiškės, kad taisyklės netaikomas e, taip, kaip turėtų būti taikomos, dėl to, kad kolegos nenori kažką, kažko padaryti, dėl ko nukentėtų kitų kolegų asmeniai interesai, tai tuomet reikėtų gal tą vertinimą perduoti nepriklausomai kažkokiai struktūrai. Dėl NVO ir jų darbo. Aš nežinau, ar supratau, tiksliau, aš supratau klausimą svarbą. NVO yra labai svarbios ir nacionalinė, tai yra mm, kaip nacionalinis bus vienas kaip žurnalistai, kurie stebi, kas vyksta politikos sitie ir NVO tampa vis aktyvesnės pastaraisiais metais. E, tai taip pat yra susiję ir su e, teisės e, kontorų, e, lobistų, kurie veikia vis aktyviau Briuselyje ir NVO dažnai taip pat e, veikia tam tikrais konkrečiais tikslais. Aš sustikau su verslo grupės su jais neseniai ir e, sustikau su NVO ir prašiau, kad būtų identifikuotos viešosios erdvės rytis, kurios yra aktualios, nes mano ištekliai yra labai uh, E, riboti ir paprašiau, kad jos, pavyzdžiui, jų nuomonė svarbi informacija man pati, pateiktų, bet yra taip pat ir NV, NVO skaidrumo klausimas. E, tie, kas kalba apie skaidrumą, taip pat privalo būti skaidrus patys. Atvykdama į parlamentą pastebėjau, E, skaidrumo registrą ir žmonės turi pasirašyti ateidami, tai yra labai rimtas svarbus žingsnis į priekį. Ir jūs esate politikai. Ir suprantate, kad tai yra nepaprastai, šie metai yra labai svarbus tam, kad būtų galima akcentuoti daugelį dalykų dėl to, kad visuomenė žiniaslaida yra arti stebi jūs Mano pačių šalyje po krizės, po ekonominio kracho matome, kaip išaugo airijos žmonių siekis e, užsitikrinti skaidrumą ir atskaitomybę. Žinote, e, amerikietišką frazę, tai ekonomika kvailuti bet būtent ekonomikos dalykai ir išprovokavo tą poreikį. Daug kas e, nebepasiteisina. Žmonės, kurie turi galimybę įtakoti e, teisės aktų prieimėjus, nebegali veikti neskaidriai ir poreikis atvirumo į didesniam auga labai greitai dėl e, ryšio su interesų konfliktu konfliktu. Aš, ponė Sender, norėčiau mm, taip pat e, išreikšti savo pritarimą dėl ekspertų problemos e, įvairiose e, srityse dirba ir labai sunku išvengti interesų konflikto. Tačiau jeigu mes turėsime e, stebėsienos sistemas ir jeigu mes užtikrinsime, kad bus taikomos nuobaudos už nusižengimus, tai sistema veiks, veiksmingai, efektyviai mes tikriausiai nirvanos nepasieksime tobulybės, taip pat negyvename tobulame pasaulyje, ne viską uh, mums pavyks įgyvendinti, bet kažką pakeisti galėsime. Ir mano tyrimo dėka atsiras tam tikra galimybė, galėsime plačiau pasižiūrėti tai, kaip viskas yra. Ir galbūt komisijai padėsime remiant tikriausiai parlamentui. Galėsime užtikrinti, kad kokia stebėjimo priežios sistema bebūtų įdėkta, kad ji būtų veiksminga. Bet man šiandieną skaudu dėl to, kad komisija ir agentūros kol kas nenori imtis veiksmų prie, prieš darbuotojus dėl tam tikrų gana aiškių priežasčių. Labai ačiū, ponia Orailė. Dabar lieka vienas klausimas. Jeigu pasižiūrėsime į tai, ką jūs sakėte, kad kartais e, neprimami sprendimai tam tikroje struktūroje. Manau, kad ir darbdaviai turėtų užsitikrinti tam tikrą struktūrą, kurioje veiktų ir kurioje žinotų, kas ateisinga, kas ne, ir kad būtų priimami sprendimai, nes jeigu sprendimai nepriimami, tai situacija bus bloga visiems. Mes Taip pat turime galvoti, kaip apsaugoti darbuotojus. Pavyzdžiui, ar jiems reikės e, ieškotis naujo darbo po to, kai jie kažkurį laiką padirbs institucijose. Inge Greslė. Inge Greslė. Norėjau dar papildomą klausimą užduoti. Balsavome už tam tikrų taisyklių patvirtinimą e, po to, kai e, darbuotojai mano pereiti į kitą darbą, ar e, po to, kai išeina į pensiją, ar po to, kai baigėsi jų darbo santykiai. Kaip Jūs vertinate šias patvirtintas taisyklės, ar yra čia jose tam tikrų spragų, ar e, reikėtų papildomų taisyklių tam ad hoc etikos komitetui, tačiau manau aukštiems pareigūnams e, tos taisyklės nėra labai griežtai taikomos, nes jeigu būčiau lobistas, tai visuomet pamėginčiau įdarbinti aukštą pareigūną, o ne buvusi komisijos narį. Taigi, kaip vertinate esas taisyklės patvirtinus darbo tvarkos taisyklių pakeitimus. Noriu priminti, kad pirmoje Baroso komisijoje tik vienas vienintelis e, komisijos narys po to e, nepradėjo dirbti kokie nors pramonės ir gamybos įmonėje. Taigi, ar jūs matote, kad dabar patirtos nors taisyklės yra pakankamos, ar reikėtų dar ką nors keisti? Vienas mulderis dar. Galbūt neišgirdau atsakymo, tačiau noriu paklausti, ar nereikėtų tų pačių taisyklių taikyti ir Europos, reikalavimo taikyti Europos parlamento nariams. Pone Orailį. Pirmiausiai, e, reaguojant į jūsų pastebėjimą dėl būtinybės apsaugoti darbuotojus. Manau, kad kai kurie e, darbuotojų institucijų patys puikiai žino, ką galima daryti ir ko negalima, tačiau kitiems galbūt reikia aiškiai paaiškinti. Rengdamas šiam susitikimui, e, bandžiau aiškinti, kaip Google įmonėje yra sprendžiamas interesų konflikto klausimas ir e, Google interneto svetainė ir pakankamai e, ilgas aiškinamasis raštas patalpintas apie tai, kas yra interesų konfliktas, kad ne, pagrindinė mantra yra nepiknaudžiauti. Ir Pavyzdžiui, e, svarbiausias reikalavimas yra nepradėti dirbti išėjus iš darbo Google kitoje konkurencinėje konkuruojančioje struktūroje arba nekurti konkuruojančio e, verslo. Taigi tas dokumentas iš tiesų buvo surašytas labai aiškiai ir buvo labai įdomu jį skaityti, tačiau e, aš manau, tačiau svarbiausia nuostata kuri ten parašyta, yra ta, kad jeigu jums kilo tam tikrų abejonių dėl šių taisyklių, tai e, pasikalbėkite su darbuotojais iš e, žmogiškųjų išteklių skyriaus e, ir jie jums paaiškint. Tai manau, kad tai yra pati svarbiausia mintis ir jinai išreikšta pakankamai aiškiai, tačiau malonė forma. Mm reikia kreiptis į žmogiškų išteklių skyrių arba į etiko, etikos komitetą ir tą patį reikėtų daryti taip pat ir institucijų darbuotojams. Kalbant apie Europos parlamento narius, ombudsmeno institucija negali kištis į politinių klausimų sprendimą. Aš susitelkiu ties administracijos problemomis. Žinome, mes esame suinteresuoti tuo, kad ES institucijos veiktų skaidriai ir kad ES nariai baigė savo kadenciją, vadovautųsi tinkamu Elgesio kodeksu ir savo tolesnėje veikloje nekenktų institucijai, kurioje dirbo iki tol Ir e, žinau, kad e, Europos parlamento nariai patys diskutuoja pakankamai energingai apie tai, ar tos e, etikos normos, kurios buvo patvirtintos, iš tiesų yra pakankamos ar ne. Mano vaidmo tuo tarpu yra spręsti problemas susijusias su buvusiais administracijos darbuotojais ir jų galimais interesų konfliktais. Kalbant apie tą pereinamąjį laikotarpį, atšalimo laikotarpį nuo buvusio darbo, nuo buvusių pareigų. Aš įžangoje kalbėjau apie tą vadinamąjį dviejų metų vadinamąjį laikotarpį, per kurį e, institucijų pareigūnai privalo pranešti savo buvusiems darbdaviams apie tai, kokio naujo darbo ketina imtis komisijos nariams. Nėra nustatytas joks perinamasis laikotarpis po to, kai jie baigia savo darbą komisijos kolegijoje ir pradeda arba imasi naujos veiklos. Kai baigs darbą dabartinė komisija, tai manau, kad žiniasklaidoje, nevyriausybinio organizacijų e, srityje, e, veiklos srityje tikrai e, laukia daug neartų dirvonų ir galime susilaukti nemažai informacijos skundų apie galimus buvusių komisijos narių interesų konfliktus. Galbūt daugiausiai tų skundų lauksime iki kitų metų pabaigos ir aš jau e, šankstas nusteikusi juos nagrinėti. Ir tai bus tam tikras lakmuso popierėlis e, įvertinant komisijos pažadus ir įsipareigojimus e, laikytis atokiau nuo interesų konflikto. Aš nenoriu komentuoti e, arba tiksliai įvardinti, kiek turėtų trukti tas perinamas laikotarpis, dviejus metus ar ilgesnį ar trumpesnį laiką. Mes pirmiausiai turėtume laikytis principų ir užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinami, kaip anksčiau minėjau. Reik, ir turint omenyje, kad veiks nepriklausomas komitetas, kuris, svars, kuris svarstys šios klausimus ir uh, ir e, tas ad hoc etikos e, komitetas galės svarstyti galimybę dabar patvirtintas taisyklės sugriežtinti, tačiau atitinkamas išvadas bus galima daryti po Europos parlamento rinkimų, e, pamačius ir įvertinus, kokios veiklos imsis buvusiai parlamento nariai, tačiau manau, kad etikos, tas etikos komitetas ir ad hoc darbo grupė tikrai e, jų veikla bus naudinga. Ačiū poniai Orailė. Buvo labai malonu <clears throat> su jumis pasikalbėti. Esame dėkingi, kad atvykote į mūsų posėdį ir aišku, linkiu jums kuo geriausios kloties tolesnėme darbe. Thank you very much. Thank you. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanke mich nochmal. Mėly kolegos, noriu dar kartą padėkoti poniai Orailį ir siūlau, atsižvelgiant į tai, kad laiko liko nedaug, toliau svarstyti mūsų darbo atvarkės kitus klausimus. Ir kitas klausimas e, yra planuojamas delegacijos vizitas Čekija. Pas mus lankėsi už atinkamą sritį atsakingas ministras, dabar mūsų komiteto delegacija norėtų nuvykti į Čekiją ir susidaryti savo nepriklausomą įspūdį apie tai, kokia yra padėtis vietoje. Delegacijos vadovų buvo išrinktas ponas Jensas Gairis. Ir dabar galėtume pradėti svarstyti šios delegacijos vizito programą. Suteiksiu žodį delegacijos vadovui Jensui Gairiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios delegacijos vizito priežastis buvo ta, kad e, už praeitais e, metais pradėjome savo komitetą kviestis tų valstybių narių, e, kuriuose yra vykdomi regionės politikos plėtros projektai ir kurios įgyvendinant komisija užfiksavo didžiausią klaidų lygį. Pradėjome kviestis jų atstovus diskusijoms ir pokalbėms. Diskusija su Čekijos atsakingo ministru buvo labai įdomi, nes tai buvo beprecedentinis atvejis, kuomet pas mus atvyko vyriausybės ministras ir gavau informacijos apie tai, kad mm, valstybių narių atstovybės mm, po šio sustikimo sunerimo tam tikrą prasme ir ketina su mumis pradėti diskutuoti apie tai, kaip perioninės programos galėtų būti geriau gyvenimas jų šalise. Čekijos Respublika e, turėjo tam tikrų pasiūlymų e, kuriuos laikė pakankamai veiksmingais, komisija tuo tarpu nustatė atitinkamus projektus įgyvendinant ir suteikiant jiems finansavimą iš regionų plėtros fondo daug klaidų. Ir ministras, kuris lankėsi pas mus, teigia, kad e, Čekijos vyriausybė suprato, jog reikia atlikti tam tikras permainas, jas įvykdyti ir mes dabar e, ketime vykti Čekiją ir įsitikinti, kaip iš tiesų tos permainos vyksta, nenorime vadovautis tik tai gandais ir paskolomis. Ir e, mes intensyviai e, diskutavome su transporto aplinkos saugos ir regionų plėtros šiaurės vakarų gyvenančių institucijų vadovais. Su jais buvo pakankamai sudėtingas susisiekti, nes ta institucija e, yra įsikūrusi ne Prahoje, o už dviejų valandų kelio. Todėl esu dėkingas, kad šios programos atstovai sutiko atvykti į Prahą ir turėsime galimybę e, su sutikti ir pasikalbėti su asmenimis atsakingais už šių programų esminį vykdymą. Komisija patvirtino tam tikras finansinės korekcijas susijusias su šių programų finansavimu. Taip pat buvome sustarę sustikti su regionų plėtros ir finansų ir audito ministerija. Taip pat sustiksime su Čekijos audito, audito rūmų atstovais, su Čekijos Respublikos parlamento atstovais, e, vienu senatoriumi, taip pat ir informatoriumi Michaleku. E, Pasidalinsime su, su juo, atsitinkame patirtimi ir taip pat e, pasižiūrėsime, kaip įgyvenimas vienas konkretus projektas. Ačiū per pastarąjį posėdį, paskutinį posėdį. Liko dar tam tikrų aplinkybių, kurios nebuvo išsiaiškintos, ar reikėtų dar čia papildomų diskusijų, ar turėtų kolegos uh, kokiu nors klausimu, galbūt komisijai, jeigu ne, tuomet galėtume baigti šias diskusijas ir noriu palinkėti sėkmės mūsų komiteto misijai. Linkiu surinkti kuo daugiau faktų, su jais susipažinti ir tokiu būdu baigsime šios dienos posėdį, per kurį pakankamai daug balsavome ir dalyvavome intensyviuose diskusijose. Už tai noriu padėkoti visiems, kurie mums padėjo šios darbus nudirbti. Tai yra komisijos, auditorumų atstovams, sekretariato darbuotojams, kurie e, tikrai buvo mums e, labai didelė pagalba rengiant E, pasirengiant balsavimams, žinoma, politiniams frakcijų patarėjams bei vertėjams žodžiu ir raštu. Taigi baigiame viešoje šio komiteto posėdžio dalį ir visiems linkiu gerą vakarą.